Okay, colleagues, apologies for being a little late. Uh... Kolegos, atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra direktyva dėl didžiausių leistinų matmenų ir, tarp, ir didžiausios leistinos masės. Keitimasis nuomonėmis dėl darbinio dokumento. Ponas Leiktrit. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai. Nusprendęs renkti pranešimą šio klausimu, labai aiškiai supratau vieną dalyką, kad tai bus vienas kontroversiškiausių klausimų, kuriuos man yra tekę nagrinėti per savo karjerą Europos parlamente. Ir labai nustebau, e, paaiškėjus, kad e, tų nuomonių nesutapimų, tie nuomonių nesutapimai nėra tokie aštrus, kaip galėjau tikėtis. Tačiau mane nustebino kitas dalykas. Kai buvau paskirtas pranešėjų, supratau, kad at, buvo asmenų, ne iš Europos parlamentų, kurie buvo nepatenkinti, kad aš buvau paskirtas pranešėjų, nes mane, jog e, dirbsiu tendencingai. Ir man tai tik parodė, kad tų nesutarimų gali būti labai daug, tačiau e, galiausiai viskas susiklosti kitaip. Komisija gana greitai pateikė pasiūlymą ir jūs galite pritarti arba nepritarti jo tikslui, tačiau pasiūlyme yra nurodyta labai daug egzistuojančių trūkumų. Jei pasigilintumėte į pateiktą tekstą, mano nuomonė yra tam tikrų dalykų, kurie yra e, suformuluoti neteisingai Ir aš pats esu teisininkas, bet e, kai kurias pasiūlymo vietas man yra sunku suprasti. Nesuprantu, kas ten sakoma. Galbūt tas pasiūlymas buvo rengiamas skubotai ir galiausiai galutinis rezultatas netitiks pasiūlymo tikslo. Aš pamėginsiu paaiškinti Ką turiu galvoje, komisijos pasiūlyme yra keletas elementų susijusių su sunkvežimiais ir su keleivinėmis transporto priemonėmis. Yra siekiama, yra keliama nemažai klausimų, kai kurie iš jų atrodo prasmingi, racionalūs, tam tikrų požiūrių kiti netrodo prasmingi. Ir jei pasigilintumėte į tekstą, pamatytumėte, kad ten yra gana stebinančios informacijos, į kurią reiks pasigilinti ir išsiaiškinti. Kai kurie kolegos mm, vertina tai, kad e, rengiamas pranešimas yra e, plataus pobūdžio ir yra gilinamasi į kitus aspektus, ne vien į tarpvalstybinį vežimą. Dabar paminėsiu aš tuos dalykus. Komisijoje, komisijos pasiūlyme yra keletas elementų. Vienas iš jų susijęs su per sieną važiuojančiais ilgesniais sunkvežimiais ir sunkesniais sunkvežimiais. Ir yra e, siūloma leisti naudoti tokius sunkvežimius, jeigu dėl jų naudojimo susitarė dvi valstybės narės. Ir komisija daro prielaidą, kad tarptautiniai priekybai tai neturės jokio didesnio poveikio, kadangi tai paveiks tik dvi šalis. Aš manau, kad vien jau tokia prielaida yra netiksli. Žinoma, jeigu dvi šalis nusprendžia leisti naudoti ilgesnės ir sunkesnės transporto priemonės tarp valstybiniam vežimui, tai akivaizdu, kad to šalis, kurios tame sustarime nedalyvauja, atsiras mažiau palankioje padėtyje. Tai dėl to gali nukentėti verslas ir bet kurio atveju poveikis pasijus. Tai, kad m, mm, tokios transporto priemonės gali būti naudojamos vienose vietose, bet negali būti kitose, tai e, gali priversti įmonės um, persikelti. Kitas neigiamas dalykas yra tas, kad nėra atliktas pasiūlymo poveikio vertinimas nei ekonominių požiūrių, nei aplinkosaugos požiūrių, nei transporto politikos požiūrių. Neaišku, kaip šis pasiūlymas dėrės su mūsų visų tikslu, tai yra E, kaip galima daugiau vežimo organizuoti ne keliais, o geležinkeliais. Galbūt keliuose ir važinės mažiau sunkvežimių, tačiau gali atsitikti ir taip, kad dalis prekių vėl bus perkelta iš geležinkelių atgal į sunkvežimus. Šis parlamentas vienu metu bandė užsakyti savo studiją poveikiui įvertinti bet ta studija mums nelabai padėjo. Taigi štai kokia yra padėtis. Aiškus yra vienas dalykas, komisija tai taip pat mini, yra teigiama, kad dėl tų ilgesnių ir sunkesnių transporto priemonių naudojimo gali nukentėti mišrusis vežimas. Gali būti, kad mišriojo vežimo atveju nebus galima panaudoti ilgesnių sunkvežimių. Darau išvadą, kad rengiant pasiūlymą nebuvo tinkamai pasiruošta. Galiu atvirai pasakyti, kad komisijos pasiūlymui įtakos turėjo tam tikri interesai, kurie uh, nėra, e, ben, netitinka bendrųjų interesų. Ir e, dar vienas dalykas yra aerodinaminiai patobulinimai. Atrodo, kad šiam dalykui būtų galima besąlygiškai pritarti, tačiau pasigilinusi detalės kyla nemažai klausimų. Vėlgi grįžtų prie mišriojo vežimo klausimo. Kas atsitiks, jeigu, e, tarkime, tie aerodinaminiai aptakai, gali būti dviejų metrų ilgio arba, pavyzdžiui, jeigu vėjas pučia nepalankę kryptimi, tarkime, automobiliui iš galo. Taip pat reikia įsigilinti ir į visų tų techninių priemonių pagrindimą. Reikėtų išsiaiškinti, kada tos priemonės mm, yra naudingos, pavyzdžiui, keliaujant ilgą atstumą dideliu greičiu ir kada jos nenaudingos. Deja, e, komisijos pasiūlyme nėra nieko, kas racionaliai pagrystų priemonių naudojimą. Ir tam tikrą prasme jau e, kai kurios nuostatos yra patvirtintos, čia turiu galvoje reglamentą 1230-2012, ten jau yra kalbama apie aerodinaminius patobulinimus ir visi, kas e, turi, turi reikalų su mm, ilgesniais ir sunkesniais sunkvežimiais, gali teikti, kad visos nuostatos jau yra tame reglamente. Ir dar vienas aspektas, jis yra dviejopas. Aš e, tikrai suprantu sieki padidinti sunkvežimių saugumą ir čia tikrai negalėčiau nieko paprieštara, paprieštarauti komisijos pasiūlymui, tačiau savanoriškos nuostatos yra nepriimtinos, jeigu mes e, norime, kad direktyvos nuostatos galėtų visoje Europoje, tai turėtume pagalvoti ir apie masės patikrinimus. Ir čia kyla klausimas. Kaip galima būtų panaudoti svorio jutiklius? Manau, kad čia galimi įvairūs technologiniai procesai, reikėtų pagalvoti, kaip e, tie jutikliai galėtų būti panaudoti sunkvežimiuose, kas už tai mokėtų, bet kuriuo atveju turi būti sudarytos geresnės sąlygos atlikti masės patikrinimus. Be to, dėl sprendimų prieimimo. Šis e, pasiūlymas turi politinės reikšmės ir šiam parlamentui turi būti suteikta teisė prisidėti prie sprendimo prieimimo. Neturime visko palikti deleguotisiems teisės aktams. Taigi aš parengiau darbo dokumentą, gana sunku apibendrinti komisijos pasiūlymą mm, bet aš tikrai pasistengsiu parengti tą apibendrinimą. Kai kurie kolegos jau sakė, kad būtų naudinga gauti racionalesnį komisijos pasiūlymą, kuriame atitinkamos temos būtų tinkamai išnagrinėtos. Ačiū pirmininkė, kad leidote man taip ilgai kalbėti. Manau, galime tęsti diskusijas. Prieš suteikdama žodį šešėlinėms pranešėjams norėčiau pasveikinti Maltos turizmo E, tarnybos 15 e, atstovų. E, juos pakvietė mūsų komiteto narys iš Maltos. Sveiki atvykę. Galite klausytis mūsų diskusijų. Dabar paprašysiu šešėlinių pranešėjų kalbėti kaip galima trumpiau, nes mūsų dar laukia klausimai. Dabar EPP vardu ponas Savame. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui už darbinį dokumentą, dėl kurio mes dabar galime pasikeisti nuomonėmis. Kalbėsiu trumpai, daugiausia dėmesio skirsiu pirmam punktui darbinėme dokumente, tai yra e, transporto priemonių naudojimas vežimui per sieną. E, čia nesuprantu keleto dalykų. Visų pirma, ilgesnių ir sunkesnių sunkvežimių naudojimo per sieną ekonominis poveikis. Norėčiau iškelti klausimą. Ar kai teigiama, kad tokių transporto priemonių naudojimas turi ekonominio poveikio, ar tas ekonominis poveikis tikrai juntamas visoje ES. Suprantu, kad poveikis juntamas e, dviejose valstybėse narėse ir man kyla klausimas, ar mm, tas poveikis juntamas visur. Man gana sunku suprasti šį aspektą. Antra pastaba. Jūs rašote darbinėme dokumente, kad kai kur tokių transporto priemonių e, naudojimas yra uždraudžiamas. Ne, komisija kaip tik leidžia naudoti tokias transporto priemonės, jeigu dėl to susitarė dvi šalis. Taigi aš tikrai nesuprantu, kodėl sakoma, kad čia kažkas draudžiama. Trečia pastaba. E, jūs darbinėme dokumente sakote, kad siekiant e, apsaugoti valstybių narių teisės subsidiarumą turi būti aiškiai uždrausta ir taip toliau. Aš subsidiarumą suprantu štai kaip. Aš kaip tik manau, kad šį dalyką galima suprasti priešingai. Manau, kad mes apribotume valstybių narių subsidiarumą, jeigu vienareikšmiškai uždraustume važinėti tokiems sunkvežimėms tarp dviejų valstybių narių. Būtent šie dalykai man kelia nerimą, o apskritai dokumente pateikta labai gerų minčių apie aerodinaminius patobulinimus. Jūs sakėte, kad reikia e, didinti transporto priemonių atsparumą oro sąlygoms, didinti matomumą, saugą ir panašiai. Visi šie argumentai labai geri. Dar darbinėme dokumente yra kai kur sakoma, kad pirmenybę reiktų teikti privalomoms priemonėms, pavyzdžiui, e, vilkikų kabinų dizaino pakeitimai. Jūs čia norėtumėte privalomų priemonių. Aš šį, šį klausimą dar kelsiu mūsų tolesnėse dėrybose. Arba toliau e, svėrimo įranga esantis sunkvežimiuose. Pranešėjas teigia, kad tokia įranga turi būti privalomai montuojama sunkvežimiuose būtent iš juos dalykus norėsiu sutelkti dėmesį ir, kaip jau supratote, turiu dėl jų šiokių tokių abejonių. Kolegos e, užsirašė kalbėti šeši, septyni komiteto nariai. Pirmiausia, ponia Maisner. Aštuoni kalbėtojai kartu su ponia Senelova. Galime viršyti šiai diskusijai skirtą laiką. Tačiau tikrai nenoriu, kad per klausimus tie patys aštuoni asmenys pakartotų viską, ką pasakys įžanginėje diskusijoje. Taigi prašau turėti tai galvoje, nes tikrai pradėsiu su jumis negražiai elgtis, jeigu vėliau kartosite tą patį, ką pasakysite šioje diskusijų dalyje. Prisiminkite, kad Po to mūsų laukia mini klausimas. Dabar ponas Benijan, liberalų frakcijos vardu, prašau neviršti trijų minučių. Brainai, dėl paskutinio momento, ar jūs galite <clears throat> tikrai patvirtinti, kad kad prelegentai jau atvyko ir pasirengė klausimui. Kągi, ponė pirmininkė, pirmiausia, dėl paties proceso keletas pastabų. Mes prisėmėme aiškius įsipareigojimus per pirmąjį šešėlinių pranešėjimų susitikimą praėjusią savaitę konstruktyviai tobulinti dokumentą. Ir mes ketiname pamiršti tiesiog, kokia buvo dokumento rengimo istorija. Tai yra teisinga. Apskritai, man nepatinka ir aš nepritariu bendram ilgesnių sunkiasvorių transporto priemonių leidimui, nes tada reikia pirmiausiai tobulinti infrastruktūrą, kelių sistemą, o tokios, e, tok tobulinimas, ko gero, pareikalaus didelių investicijų. Šiuo atveju mes turėtume ieškoti pragmatinio sprendimo, kuris leistų dirbti toliau. Be to, noriu iš karto paminėti ir subsidiarumo principą jeigu Austrijos keliai ir žmonės nepritaria ilgiems sunkiams svoriams automobiliams, tai negalima jų versti susitaikyti su tuo, kad jie važinės Austrijos keliais. Tačiau aš sutinku su ponu Savama, kuris lygiai taip pat sako, kad visai būtų protinga, jog keliu, kuriuo važinėjimą iš vienos valstybės narės į kitą, tuo konkrečiu maršrutu būtų leista važinėti ilgesniems sunkvežimiams. Bet jeigu nebus leista, tai tada praktiškai reiškia, kad atvažiavęs sunkvežimis turi perkrauti savo prekes į kitą sunkvežimį. Todėl, aišku, subsidiarumo principas yra labai svarbus. Kitas dalykas, užuot leidus arba kuria arba kūrus išimtinę sistemą. Kitaip sakant, valstybės narės turėtų turėti teisę leisti ilgesnioms transporto priemonėms važinėti tam tikrais maršrutais, kai to keliai, infrastruktūra tenkina papildomus reikalavimus. Bet tai taip pat reikštų, reikš, kad nebūtų problemos naudoti. Ir tai reiškia, kad nebūtų problemos naudoti tokius sunkvežimius tuose keliuose, kurie tenkina standartus. Bet taisyklės turi būti labai aiškios ir griežtos, kad ne būtų galima jomis piknaučiauti, jeigu jau mes tokias rengsimės. rengsime. Aišku, ko gero jų rengimas gali užtek, užtrukti ilgai ir visas dėmesys bus skiriamas sunkesvoriams sunkvežimiams. Dar vienas dalykas yra tai, kad galima būtų pritarti jutiklių privalomam įrengimui transporto priemonėje, nes, kaip ponas Lykas sakė, egzistuoja įvairios technologijos ir galima pasirinkti pigesnės. Pagal siūlomą darbo dokumentą e, matmenų patikrinimas bus atliekamas 5 procentam, o CO2 mažesnis išmetamas kiekis nebejotinai turi būti siejamas su uh, e, eksploatacinė apkrovimo geba. Ir manyčiau, kad jeigu jau mes galvojame apie konteinerius, tai reikia galvoti ir apie tos sunkvežimius, kurie um, pervežami geležinkeliu. Manyčiau, kad turi būti tam tikri apribojimai. Vienai par kitai, ačiū pranešėjai ir e, tikrai manau, kad dirbsime toliau. Ačiū toliau e, žaliųjų vardu. Ponas Krameris. pana pirmininkė. Tikrai reikalingos tam tikros taisyklės. Yra taisyklės ribojančios 40 tonų svorio sunkvežimių panaudojimą, turime riboti ir a, ilgį. Bet reikia galvoti protingai, nes kitaip a, gali nutikti, kad a, iki tam tikros e, svorio ribos transporto priemonės bus leidžiamos kaip ir iki ilgio ribos, o visos kitos ne. Taigi galima galvoti apie išimtis vienoje ar kitoje teritorijoje, kurioje e, keliuose taikomos specialiusios nacionalinės taisyklės. Bet neseniai aš pakeičiau nuomonę, kai kas pakeitė savo nuomonę dėl lobistinio spaudimo. Dar vienas dalykas. Reikia atkreipti dėmesį į išlaidas. Paprastai išlaidos įvertinamos atliekant poveikio vertinimą. Jeigu Austrija sako, kad e, šios naujovės kainuos 5 milijonus, tai tada komisija turi galvoti, iš kur bus paimti tie pinigai. Nebijotinai mes norime sumažinti išmetamų teršalų kiekį O tai reikalauja tam tikro tobulinamojo darbo. Bet kodėl mums nepasižiūrėjus, kokia jau yra rinkoje įranga ir ar galima jos pagalba sumažinti išmetamų teršalų kiekį, išlaikant um, sunkvežimio lygį. Toliau, transporto priemonių junginiai, transporto priemonių krovinių gabenimas geležinkeliu, galbūt aerodinaminiai aptakai padėtų sumažinti CO2 išmetimus kokiu vienu ar dviem procentais. Bet jeigu daugiau krovinių būtų gabenama geležinkeliais, tai ko gero galėtume e, sumažinti tą patį kiekį iki 40 procentų. Yra du aspektai, kurie esminiai aspektai. Tai yra saugumas ir sauga. Kalbama, kad e, taikymas šių taisyklių būtų savanoriškas. Dar vienas dalykas tai yra svorio jutikliai. Yra tokie vairuotojai, kurie skambina į savo centrus ir sako, kad vairuoja transporto priemonė jau 16 valandų ir kad tai yra draudžiama. Taigi saugos taisyklės neturi būti paliktos e, savižiūrai, savo nuožiūrai. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams ir prašau kalbėti ilgiau negu dvi minutės. Ponas Berga pirmiausia. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, nes, e, man atrodo, pranešėjas pažymėjo pačius svarbiausius savo pranešimo momentus. Kaip pranešėja sakė, komisija mano, jog tarp valstybinių vežimų atveju tai galėtų turėti teigiamo poveikio. Bet aš ir neturės neigiamo poveikio, bet aš manau, kaip ir pranešėjas, kad poveikis tikrai bus didelis. Atsiras spaudimas ir kiti padariniai. Man atrodo, kad valstybės narės tokiu būdu bus spaudžiamos tiek į šiaurę, tiek į pietus nuo Alpių statyti tokią infrastruktūrą, tiesi tokius kelius, kurie, kuriais būtų galima ilgiems sunkesvoriams, sunkvežimiams važinėti. Ir iš tiesų, juk šio pasiūlymo tikslas nėra tokios infrastruktūros kūrimas. Dar vienas dalykas inf – esamos infrastruktūros pritaikymas. Austrijoje, Austrijai tai kainuotų tikrai labai daug per 5 milijonus eurų ir tie pinigai būtų išleisti vien tam, kad tokie ilga, ilgi sunkia svoriai sunkvežimiai galėtų važinėti Austrijos keliais. Ar tai yra protingos išlaidos? Aš suprantu, kad būtų gal protinga imtis uh, tokių investicijų Suomijoje ar Švedijoje. Todėl manyčiau, kad te reikėtų apsiriboti nacionalinėmis taisyklėmis, o ne europinėmis taisyklėmis. Toliau. Uh, transporto įvairia rūšis, škumas, įvairia rūšis vežimas. Tai irgi reikalauja infrastruktūros, leidžiančios perkelti krovinius nuo kelių transporto ant geležinkelio. Ir akivaizdu, kad tai taip pat padidintų spaudimą kelių eismui. Ačiū. Toliau ponas Francas. Manau, ponas Ertugas. Manau, kad daug teigiamų momentų išryškinta, aerodinaminės savybės yra svarbios ir aš tikrai a, pritarčiau a, minčiai, kad jau jeigu imamės kažkokio suderinamumo čia, tai reikia kalbėti apie suderinamumą platesnių mastų, pavyzdžiui, konstrukcijos, e, kabinos. E, konstrukcijos suderinamumas. Dabar grįžtant prie to, kas buvo pasakyta ir ką jūs, pirmininkė, sakėte. Mes atlikome tyrimą, nenorėčiau kartoti jau to, kas išdėstyta pačio tyrimo medžiagoje, bet iš esmės pasakysiu, jog pranešimo turinys tikrai labai neblogas. Nors kažkiek turinys iškreiptas nes tema, tarp valstybinių vežimų tema yra politiškai labai aktuali ir jautri. Bet klausimas būtų toks, ar iš tiesų būtų geriau išnaudojamas tokiu atveju įvairia rūšiškumas transporto, ar daugiau krovinių e, būtų gabenama geležinkeliu. Vargu, problema, kitaip sakant, lieka neišspręsta. Aš pats asmeniškai esu įsitikinęs, kad taip, dalis krovinių bus gabenama geležinkeliais. Tai neišvengiama dėl infrastruktūros ypatybių, nenorėčiau tai daugiau gilintis. Tačiau noriu pasakyti, kad daug vežėjų, ypač smulkiųjų vežėjų, visiškai neįsivaizduoja, kas nutiks, jeigu stambusis verslas investuos į ilgus sunkesvorius sunkvežimius, į jų gamybą ir jų panaudojimą. Vokietijoje vienas laikraštis Logistic Act 2L uh, skelbė straipsnį šią temą, remdamasis tais sunkvežimiais, kurie šiuo metu važinėja keliais ir kurie nuvažiuoja apie 500 km per dieną. O jeigu mes norime, kad daugiau krovinių būtų gabenama geležinkelių, tai tada reikia nepamiršti ir to, jog ilgų sunkesvorių sunkvežimio atsiradimas, ko gero, nepadėtų mums pasiekti mūsų tikslo, tai yra didesnio krovinių gabenimo geležinkelių. Pone Maisner, kalbėsiu trumpai Manau, kad e, jau visi svarbiausi klausimai buvo iškelti ir kaip pranešėjas teisingai sako, gal nereikia, ir aš manau, kad nereikėtų įtraukti tarp valstybinių vežimų. Galų gale turime galvoti apie tai, jog vežėjai privalo žinoti, kas jų laukia ir jie turi turėti galimybę veikti stabiliomis sąlygomis. Taip yra jau sukaupta geros patirties krovinius perkeliant nuo sausumos kelių geležinkeliams ir nemanau, kad tie ilgesni sunkvežimiai pasitarnautų mums, nes naudojamegi ir kroviniams gabenti ir vidaus vandens keliai. Ir mes neturėtume versti ūkio veiklos subjektų įsigyti ilgus sunkesvorius sunkvežimius, jeigu yra kitos pakankamai veiksmingos transporto priemonės. Ponas Koch. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, vargu, ar politikai pasakys, kas negerai, kas neveikia. Politikams reikia sprendimų, o ne problemų apibrėžimų o jiems rūpi saugesnis ir geriau veikiantis kelių eismas. Ir ilgų sunkvežimių uždraudimas tarp valstybiniuose pervežimuose yra tas klausimas, kuris siejasi su virtinė kitų klausimų, na, kad ir svorio jutikliai. Kaip pranešėjas teisingai pastebėjo, nebuvo atliktas poveikio vertinimas, nebuvo atliktas vertinimas, kokį poveikį tai turės įvairia rūšiam vežimui. Ir a, tikrai gėda, kad taip nutiko. Pirmininkas. Kolegos, dar ponė Senelova, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš stengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už labai aiškę nuomonę šio klausimu. O dėl kaimininių valstybių narių spaudimo, kaip sakė ponas Pirkner, tai jisai pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. O esmė ta, kad mes iki šiol stengiamės, kad kuo daugiau krovinių, kurie sausumos keliais vežami E, netrumpesnių nei 300 km atstumų būtų perkelta ant geležinkelio bėgių. Čekijoje, pavyzdžiui, mūsų sausumos keliai labai nukenčia dėl būtent sunkės svorių sunkvežimių. Ponas Tubakas, dvi minutės. Ačiū, ponė. Pirmininkai, sako panas Bachas. Nemanau, kad reikia visus argumentus už ir prieš nagrinėti čia. Todėl sutelksiu dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, subsidiarumas. Taip, aš pasisakau už subsidiarumą, bet sutiksiu su ponu Pirkam. kiek ilgai valstybė narė galės atsispirti konkurencingam spaudimui, jeigu bus įvestos šios priemonės. Pagalvokime apie tranzito valstybės narės. Nebejotinai toks konkurencingas spaudimas gali turėti didžiulių padarinių. Kitas dalykas. Ilgesni sunkvežimiai nebūtinai yra geriausias sprendimas. Man, e, sprendimas. Man atrodo, kad labiau reikėtų skatinti įvairią rūšį vežimą. O tie 45 pėdų konteineriai, jie gali kelti problemų, kaip kad ir ilgi sunkesvoriai sunkvežimiai, ilgų sunkesvorių sunkvežimių atveju reikėtų atlikti poveikio vertinimo studiją. Uh, Ir galiausiai tikiuosi, kad kolegos pagalvos apie visą tai. Dabartiniai teisės aktai numato didžiausią leistiną svorio masę lygiai 40 tonų. Beneliukso šalyse leidžiamos transporto priemonės iki 44 tonų svorio nuo 97 metų. Prancūzija e, tokius sunkvežimius įsileido 2013 metais, tai grinčiama dabartinio teisės akto 13 konstatuojamąją dalimi. Todėl aš manau, į visą tai reikia atsižvelgti, kai svarstome ilgus sunkės svorių sunkvežimius. Pirmininkas, prieš suteikdamas žodį komisijai, aš pat pats noriu kai ką pasakyti. Man regis, kad tas tyrimas, kuris buvo atliktas mūsų užsakymu ir apskritai pats ginčas dėl tų ilgų sunkvežimių, sėtina su vienu asmeniu dalyku, tai yra vežimas mažesnėmis sąnaudomis. Ar tikrai tai bus? Aš tikrai pritariu pranešėjo nuomoniai, dėl tokių ilga, ilgų sunkesvorių sunkvežimių panaudojimo tarp valstybiniuose maršrutuose. Reikia visą tai palikti subsidiarumui. Bet ponas Benijanas labai teisingai paminėjo, kad jeigu dvi šalis nesusitars, tada taip išeina, kad viena šalis naudos tos ilgus sunkvežimius, o prie sienos iš jų turės iškrauti prekes į uh, kito tipo sunkvežimį. Niekas negali garantuoti, kokios valstybės narės sutiks su tuo, kad jų keliais važinės ilgi sunkia svoriai sunkiai vežiminiai, kokios ne. Ir gali kilti pakankamai gera sumaištis. Mano supratimu, arba mes leidžiame tokius ir valstybinius vežimus, arba ne apskritai. Nes, kaip Manklas sakė, gal reikia europinių taisyklių. Aš tikrai ir aš ir jūs E, transporto komitete daug kartų ilgai kovojame už subsidiarumo principo taikymą. Ir ypač tais atvejais, kai situacijos nebuvo aiškios. Tada mes pasiteldavome į pagalbą subsidiarumo principą. Mane taip pat nustebino viena pastaba išsakyta kolegos per tyrimo pristatymą, nes jisai tada kalbėjo kaip um, ne specialistas, ir sakė, kad jeigu transporto kaštai mažės, tai socialinės išlaidos išauks. Ir tai yra esminis dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, priimant sprendimus. Taigi socialinės išlaidos išauks, bet niekas man iki šiol nepasako, kasgi apmokės tas išaugusias socialinės išlaidas, ar tai bus mokesčių mokėtojų pinigai. Ir paskutinis punktas. Aš labai ateidžiai stebiu, kas vyksta mano krašte. Daugelis sunkvežimių, kurie važiuoja mūsų greitkeliais, važiuoja be krovinio. Iki 50 procentų jų važiuoja tuščiai, tušti. Ar tai logiška? Ar galima visą tai suderinti su argumentu už ilgus sunkiasvorius sunkvežimius? Taip yra mano šalyje, bet aš žinau, kad yra panašiai ir kitose šalyse. Todėl man tas pasiūlymas visiškai nepatinka. Kita vertus, analizuojant komisijos dokumentą, mes turime elgtis apdairiai, kad nenutiktų taip, jog atmesdami blogus elementus mes sunaikinsime viską, ką komisija siūlo. Nes dažnai būna taip, kad tiesiog neįsivaizduojama, ką daryti su vienu ar kitu aspektu ir todėl jo atsisakoma apskritai. Jūs prisiminkite, pradinis planas buvo tiesiog paskelbti apie tokią galimybę. Mes sakėm ne. Tai tada buvo bandoma kažkaip tai uh, kitaip pateikti tą patį pasiūlymą. Taigi, ką aš noriu pasakyti. Komisijos pasiūlyme yra ir gerų dalykų. Ir uh, neleiskite kad viską užtemdytų vien tik tai ilgų sunkia svorių sunkvežimių klausimas. Toliau komisija, ponas Ikamūrų. Ikamūnų. Na, sėkmės jums kovojant, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pradėsiu nuo to, kur jūs baigėt. Iš tikrųjų, šiame pasiūlyme yra labai daug gerų dalykų. Ir e, man atrodo, kad jūs taip pat ir atspindėjote daugumos narių nuomonę, tai kalbėjau ir pranešėjais, ir kiti kolegos, kad pasiūlymai dėl aerodinaminių savybių gerinimo ir teisės akto geresnio įgyvendinimo yra labai vertingi. Be abejo, galima būtų siekti šių tikslų įvairiomis priemonėmis, bet vienaip ar kitaip aš džiaugiuosi, kad jūs matote, jog šiame pasiūlyme yra ir teigiamų e, aspektų ir kad iš tikrųjų jis turėtų būti naudingas mums visiems. Peržiūrint dabartinę direktyvą, mes galime padėti de, mažinti de, CO2 išmetimus, padidinti saugą ir saugumą ir taip pat suteikti naujas galimybės tiek vežėjams, tiek automobilių gamintojams. Šis dokumentas buvo pakankamai e, išsamei svarstytas. Ilgesniai sunkvežimiai čia mūsų nuomonė yra kiek kitokia, nes uh, šie sunkvežimiai nėra naujas dalykas. Mes tiesiog e, įtraukime nuostatas dėl šių sunkvežimių į šį pasiūlymą tam, kad e, būtų e, jos aiškiau išdėstytos. Būtent dėl to ir nebuvo atlikta jokio poveikio vertinimo, nes mes manome, kad jau dabar, pagal dabartinę direktyvą leistina yra naudoti tokius ilgesnius sunkvežimius. Taigi mes nepasisakome ur aš prieš ilgesnius. Uh, Uh, automobilius. Mes manome, kad šį klausimą reikia spręsti pritaikant subsidiarumo principą. Ir mes nurodėme labai aiškiai, kad direktyvoje leistina naudoti ilgesnius sunkvežimius tik tuo met, kai yra kertama viena siena marš, uh, kelionės metu. Tuomet, laikintis tam tikrų sąlygų, galima leisti naudoti tokius ilgesnius automobilius. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes taip pat atidžiai stebėjome uh, jūsų diskusiją dėl tyrimo, kuris buvo pristatytas praeitame jūsų komiteto posėdėje. Išvados buvo nelabai aiškios, bet buvo, jų pagrindu buvo pradėtas, pradėta diskusija. Ir aš tikiuosi, kad Per šiandien vykstančius klausimus jūs taip pat galėsite gauti daugiau informacijos, kuri padės jums apsispręsti ateityje dėl šio dokumento. Dėkuoju, dabar žodis pranešėjai, kad jūs apibendrintumėte diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nenorėjau visko pasakyti įžanginėje kalboje, nenorėjau sugadinti kolegų nuotaikos. Tai, ką pasakė komisija, mane suneramino. Tol, kol e, už transportą nebuvo atsakingas Kalasas, e, viskas buvo gerai. O kai tik tai jis pradėjo dirbti, iš karto transporto e, ir vežėjų ir gamintojų lobistai pradėjo aktyviai veikti, daryti jam spaudimą. Ilgą laiką direktyva buvo taikoma visiškai ramiai ir tvarkingai, tačiau tik kai prie transporto vairo stojo ponas Kalasas, iš karto uh, prasidėjo kažkokios permainos. Ir va štai čia yra parinktas pasiūlymas, netlikus jokių tyrimų, jokio parengiamojo darbo. Ponas Koch minėjo, kad yra jau tyrimų dėl ilgesnių sunkvežimių, bet skaičius galime minėti įvairius. Svarbu yra tai, kad nėra atlikta jokio poveikio įvertinimo. O juk pastaruoju metu mes gavome daug įdomios informacijos ir iš ekologiją besirūpinančių organizacijų, ir iš geležinkelio atstovų. Aš nežinau, ar komisija iš tikrųjų supranta, kad jos pasiūlymas tikrai nėra tobulas. Bet šiandien situacija yra tokia, kokia yra. Tiesiog pasakyti, jog jūs norėjote išaiškinti uh, direktyvos nuostatas yra tikrai uh, pasityčiojimas iš mūsų. Mes ilgai jau apie tai kalbėjome ir tikrai netaip ne reikia spręsti šią problemą. O dabar trumpai norėčiau e, sugrįžti prie to, apie ką kalbėjo kolegos. Tiems, kas nepritarė man, aš norėčiau pasakyti štai, ką ponė Savama, mes kalbame apie didelį poveikį Europos ūkiui. Jei bus leista naudoti tokius sunkvežimius, ilgius sunkės svorius automobilius, situ, ekonominė situacija pasikeis. Suomijai ir Švedijai buvo siūloma taikyti išimtis. Bet juk tai taip pat reiškia, kad e, valstybės narės vis dėlto privalo laikytis tam tikrų normų, nes ką jeigu jūs sugalvosite sumažinti e, sunkvežimų svorį iki 35 tonų, pavyzdžiui. Ne, mums reikia, kad būtų taikomas kažko, kažkokie, kažkokios bendros normos. Aš esu labai dėkingas ponui Benion už jo pasiūlymus, nes jie tikrai prevers mano tolesnėme darbe. Galiausiai priimti sprendimą nebus lengva. Apsispręsti, kaip reikia elgtis, tikrai nebus lengva. Ir aš galiu tik tai pakartoti, kad mes e, norėtume, jog pasiūlymas būtų suformuluotas kur kas geriau. Labai gaila būtų tiesiog jį atmesti. Ir aš manau, kad komisija tikrai turėtų geriau pasistengti Pakeitimus galima teikti iki lapkričio 20 dienos. Transporto komitete mes balsuosime vasario mėnesį, o plenarnėme posėdėje šis dokumentas bus svarstomas ko gero balandžio mėnesį. Tai štai toks yra grafikas. Pagal tokį grafiką mes turėtume dirbti tam, kad viską spėtume padaryti dar iki paskutinės plenarinės sesijos. Taigi pakeitimus galime teikti iki lapkričio 20 dienos. Geriau, dabar periname prie antrosios e, šio posėdžio dalies. Tai yra prie klausimų. Aš matau, kad jau atvyko mūsų prelegentai. Okay, guys, well, we have... Na kągi. Pirmoji šio klausimų dalys bus susijęs su aerodinaminėmis e, savybėmis, e, taigi aš tikiuosi, kad visi esat nusiteikę palankiai ir draugiškai. Jei galėtumėt neviršyti penkių minučių kalbėdami, būčiau jums už tai labai dėkingas. Komisija, ar jūs norėtumėte dar ką nors pasakyti? Ne, tiesiog norit gal dar kartą pakartoti tai, ką jau esame girdėję? Ne, puiku. Gerai. Maximum, jūs turėsite penkias minutės ir po to aš turėsiu jūs nutraukti. Ir po to suteiksime žodį ponui Nilsen. Prašau. We will put the clock on. Taip, taip ir pradedam skaičiuoti laiką. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs e, pakvietėte mus ir kad leidote mums pradėti šiuos klausimus. Mano tikslas šiandien yra pateikti Jums pagrindinius šio pasiūlymo aspektus ir pasistengsiu dar padaryti. Tai bus savotiška įžanga. Taigi, aš pirmiausia kalbėsiu apie šio pasiūlymo e, tikslus paaiškinsiu, ko mes siekiame keisdami šią direktyvą, kuri buvo įsigaliojo 96 metais ir kurioje kalbama apie didžiausius leistinius matmenys ir masę. Pirmiausia, mes norėtume patobulinti aerodinaminės automobilių savybės, antra, paskatinti įvairių rūšį transportą ir trečia, patobulinti direktyvos nuostatų įgyvendinimą ir taikymą tam, kad sumažėtų po pažeidimų atveju. Mes manome, kad vilkikų kabinų e, aerodinaminių savybių gerinimas taip pat padidins ir saugą keliuose, ir vairuotojų saugumą. Mes e, galvojame e, ir apie aerodinaminės savybės gerinančius įvairius įrenginius ir pavyzdžiui, tai galėtų būti energijos absorpcijos susidūrus su kliūtimi sistemos. Europos komisijos pasiūlymas taip pat suteikia daugiau informacijos e, automobilių gamintojams apie tai, kokių automobilių reikės ateityje. Tai yra galimybė sukurti papildomų naujų darbo vietų ir paskatinti ekonominį augimą ir taip sureaguoti į e, dabartinius ekonominius poreikius. Aš pateiksiu Jums pavyzdį. Aerodinaminiai įrenginiai gali būti montuoti tiek kabinoje, tiek e, sunkvežime gale. Ir taip e, važiuojant vidutiniškai 80 km greičiu gali būti sutaupyta nuo 5 iki 10 procentų suvartojamų degalų. Mes suprantame, kad montuojant šią įrangą sumažės apkrovos geba. Įvairių rūšis e, transportas, apie tai jau buvo kalbėta. Mm. Čia mes e, ypatingą dėmesį skirpsi, skirsime techninėms specifikacijoms, kurios bus išdėstytos deleguotuose aktuose. Komisijos darbo grupė, kuri rūpinasi techninėmis speci, e, specifikacijomis, bendradarbiauja su visomis suinteresuotomis šalimis. Dabar įgyvendinimas, kurį minėjau e, savo kalbos pabaigoje. Mes skirsime ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų viršėjama leistina apkrova Ir todėl mes galvojame apie tikslingesnės patikras keliuose ir kitur. Mes manome, kad kiekvienas sunkvežimis turi būti tikrinamas tam tikrą skaičių, tam tikrą nustatytą nusisitų kartu. Kalbame taip pat ir apie hybridinės ir elektroninės sistemas. Bet aš čia nesigilinsiu šį klausimą, nes iš esmės jau apie tai kalbėjau anksčiau. Bet kaip ir minėjau, Aš esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus ir, sumu, ir susidomėjimu klausysiuos prelegentų pasisakymų. Tai kągi, dabar sutikime žodį Maiklui Nilsinui, kuris atstovauja tarptautiniai kelių transporto sąjungai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kad pakvietėte mūsų organizaciją dalyvauti šiuose klausimuose. Mes atstovaujame kelių transporto operatoriams, tai yra dvežėjams ir be abejo šis dokumentas turės mūsų darbo didžiulį poveikį. Mes esame įstikinę, kad direktyvą reikia peržiūrėti, ne, paskutinį kartą Dokumentas buvo peržiūrėtas 2003 metais ir mes visi galvojame apie tai, kad galima būtų geriau įgyvendinti Europos kelių transporto politikos tikslus, tai yra iki 2050 metų 60 procentų sumažinti naudojimų degalų, naudo, išmetamų CO2 išmetimų skaičių. Per pastarąjį dešimtmetį mes jau sumažinome CO2 išmetimus. Uh, uh, iki 98 procentų. Manome taip pat, kad galima mažinti juos ir daugiau, bet tam reikia žalinimo priemonių. Esame įsitikinę, kad įvairių rūšis transportas turėtų būti skatinamas. Bet tą mes galėsime pasiekti tik tai sėkmingam bendradarbiaudami. Taigi, kam yra skirtas šios direktyvos peržiūrimas? Na, pirmiausia, mes manome, kad ji yra skirta tam, kad būtų pagerinta sauga keliuose ir kad e, būtų sukurtas žalinimo, transporto žalinimo priemonės. E, aerodinaminių savybių gerinimas, kad būtų mažinami išmetimai ir suvartojimų degalų kiekis, e, puiku, bet nelabai aišku, ar iš tikrųjų pasiek, pavyks mums pasiekti mažinimus. sumontavus e, tokius įrenginius, e, sunkvežimio ilgis padidės dviem metrais ir tai būtų priimtina, anot komisijos taip yra labai gerai. Bet mes norėtume pasinaudoti šiais dviem metrais tam, kad būtų taip pat patoblintas ir kabinos, e, kabinos, patoblinta kabinos forma ir patoblintos jos aerodinaminės savybės. Ir, ir vairuotojo sauga. Ir be abejo, mes norime, kad visos šios naujos priemonės leistų mums vežti daugiau, išleidžiant vežimui mažiau lėšų. Ši direktyva netrukdys inovacijoms ir netrukdys daugiarūšiam transportui. Panašu, kad yra tokių, kurie nori skatinti įvairių rūšį transportą, e, blokuodami kai kurius pasiūlymus dėl e, aerodinaminės įrangos. Yra tokių, kurie nori apsaugoti geležinkelio e, rinko dalį. Bet aš galiu Jums pasakyti, kad įvairių rūšis transportas šiuo metu užima 1,78 procento kombinuotas transportas e, e, sudaro 1,78 procento viso transporto. Geležinkelio gabenimo, gabenimo, gabenimo geležinkeliais kompanijos yra labai svarbios ir jos jau bendra, e, paprastai teikia ir vežimo keliais paslaugas. Be to, kroviniai yra perkeliami ir taip jau e, e, geležinkelį. Aerodinaminės savybos ir EMS naudojimas. Mes žinome, kad e, šių savybių e, ir įrengos įdėgymas padeda mums sumažinti kelionių skaičių 22 procentais, degalus vartojame 15 procentų, o CO2 išmetimus 15 procentų. Taigi mes esame įsitikinę, kad yra dinaminė įranga gali padėti mums pagerinti energinį efektyvumą ir apkrovos gebą. Bet to esame įsitikinę, kad aerodinaminė įranga gali patobulinti ir įvairių rūšio transporto našumą. Galime jums tikrai pasakyti, kad jei nebus leista naudoti šios įrangos, tuomet sunkvežimių keliuose bus tik daugiau. Ir esame visiškai įsitikinę, kad valstybėms narės pačios turi turėti teisę apsispręsti dėl uh, to, kokią įrangą naudoti tiek valstybės viduje, tiek uh, tarp valstybiniuose vežimuose. Ir 42 minutės man liko, taigi aš galiu tik pasakyti, kad mes turime rūpintis kiekvieną transporto rušimi ir turime siekti, kad kiekviena iš jų būtų ekologiškes, kuo ekologiškesnė. Mes turime šiandien ilgesnius traukinių sąstatus, didesnius laivus ir todėl aš manau, kad ir kelių vežėjams turi būti leista naudoti ilgesnius automobilius. Tai bus naudinga tiek mūsų ekologijai, tai e, ekonomikai ir, kaip minėjau, būtina palikti valstybėms narėms teisę spręsti apie joms priimtinas ir dinaminės savybės gerinančias priemonės. Dėkoju, ponė pirminkė. Dėkoju ponui Ilsenui. Dabar ponas Ivan Hodak e, iš Europos automobilių gamintojų asociacijos. Jam skiriamos penkios minutės. Ačiū, pirmininkė. Labai malonu lankytis čia. Ačiū, kad sutikėte mums galimybę pasidalinti savo nuomonę dėl saugumos direktyvos. Pirm Pirmiausia, pasakysiu, kad e, automobilių pramonė Europoje atstovauja 15 didelių tarptautinių bendrovių. Šiame sektoriuje dirba 12,9 e, milijonų e, asmenų. Sunkės svorių automobilių gamintojai taip pat yra atstovaujami mūsų asociacijoje, tai yra DAF, Daimler, Iveco, Volkswagen, Volvo, Scania ir MAN dauguma tų įmonių yra pasaulinės įmonės. Jei pažvelgtume į sunkiasvorių automobilių gamybos pramonę Europoje, pamatytume, kad tai yra pasaulinė pramonė. Mes veikiame Europoje, turime savo būsnės Europoje, tačiau lygiai taip pat veikiame ir JAV, e, Kinijoje, Japonijoje, e, Latino Amerikoje, Brazilijoje ir taip toliau. Mes taip pat esame technologijų lyderiai. Ir tai, kas anksčiau buvo sakyta dėl CO2 išmetimų mažinimo, dėl taršos mažinimo, turbūt mm, niekur kitur pasaulyje nematėte tokių rezultatų, kokių pasiekė ši pramonė. Ir turbūt sutiksite su manimi, kad mes gaminame pačius saugiausius sunkvežimius pasaulyje. Ir taip pat auga mūsų gamyba ir darbo vietų skaičius mūsų sektoriuje. Dabar apie pasiūlytą direktyvą. Mes manome, kad peržiūros tikrai reikia. E, dabartinė direktyva buvo patvirtinta dešimtame dešimtmetyje, tačiau e, peržiūra turi būti palanki e, ir darbui ateityje. Reikia žvelgti pirmin. Ir peržiūra turi būti daroma teisingai. Mums reikia stabilių ir lankščių teisės aktų, bet nemanome, kad tai, kas dabar yra pasiūlyta, yra mūsų tikslas. E, leidžiančios nukrypti nuostatos, nacionaliniai sertifikatai nėra tinkamas požiūris, mums reikia bendrijos požiūrio. Unikalūs ES reikalavimai dėl aerodinamikos nėra priimtini aerodinamikos apibrieštis pasaulyje neegzistuoja ir nemanome, kad ES čia turėtų patvirtinti unikalius reikalavimus. Taip pat reikia atsižvelgti ir UNECE ir 29 darbo grupės darbą, tai yra forumas kuriame mes aktyviai dalyvaujame. Aerodinaminiai patobulinimai. Čia matote e, kai kurias klaidingas nuostatas, kurios jau yra įtvirtintos. E, dabartinis potencialas tai yra 1-3 procentais padidinti kūro naudojimo e, veiksmingumą, bet iš tikrųjų dabar geriausios kokybės sunkvežimiai galėtų pasėti tik 1 procento efektyvumą. Dar viena neteisinga nuostata, kurią, į kurią turėčiau atkreipti dėmesį. Turime pažvelgti į patį sunkvežimį. Mes mūsų asociacijos nariai gamina kabinas, negaminame priekabų. Ir yra skirtumas tarp kabinos ir tarp kėbulo ir priekabos. Tačiau gerinant aerodinamiką reikia gilintis į visą konstrukciją. Aerodam, lab, labiau aerodinamiška kabina nebūtinai reiškia, kad pati transporto priemonė pasižymės geresnėmis aerodinaminėmis savybėmis. Mes turime galvoti apie visą transporto priemonę, įskaitant kėbulą ir priekabas. Bet e, nėra jokios apibriešties, kuri paaiškintų, kas yra aerodinaminis dizainas ir daug kas priklauso nuo e, transporto priemonės panaudojimo ir viskas gali pasikeisti laikui bėgant. Vienaip yra miestuose, kitaip yra užmešio keliuose. Mes taip pat turėtume atsižvelgti į eksploatacinius standartus. Būtent jie turi būti direktyvos pagrindas. Dabar e, egzistuojantys UNECE reglamentai jau nustato kabinų ilgio de facto ribas ir nieko papildomai čia nereikia. Yra nustatomi reikalavimai žibintams, veidrodžiams ir taip toliau. Čia matote tam tikrus saugos aspektus, turiu šiek tiek paskubėti. Nau... Reikės siekti, kad jų tiksliam taikomi reikalavimai būtų lankstus. Vėlgi matau, kad man liko keliolika sekundžių. Turiu pas... padaryti išvadas. Mm, Kabinų dizaino e, pakeitimai, nacionaliniai sertifikavimai mums nepriimtini. Taip pat neturi būti nustatomi unikalūs ES reikalavimai dėl aerodinamikos. Mes nenorime, kad, dabar, kad būtų panaikinti dabar galiojantis kabinų ilgio apribojimai, nedidinant e, keliamosios galios apkrovos gebos. E, Manau, reikėtų ieškoti kitų būdų, kaip sutaupyti kūro. Taip pat e, reikėtų. E, taikyti ES Tunnel Cycle e, reikalavimą ir mm, taip pat reikėtų ir perinamojo laikotarpio naujiems reikalams įgyvendinti ir laikotarpis iki 20 metų nėra patenkinamas. Ačiū toliau ponas Tots iš e, transporto ir aplinkos organizacijos. Prašom. Ačiū. Dėkoju už kvietimą čia dalyvauti. Norėčiau pasigilinti į vieną komisijos pasiūlymo aspektą, tai yra į sunkvežimio priekį, kabiną. Kai kalbame apie kabiną, mums į galvą ateina vienas vaizdas, tai yra plytos vaizdas. Ir turbūt aš ne vienintelis šioje salėje E, esu galvojęs, kodėl visos europietiškos kabinos atrodo kaip plytos. Taigi kyla klausimas, ar tai yra pati tinkamiausia sunkvežimio kabinos forma. Mes ką tik išdavome, kad Europos sunkvežimiai yra saugiausi pasaulyje, galbūt ir taip, tačiau jie nėra iki galo saugus. Europos sunkvežimių kabinos yra neveiksmingos ir pavojingos. Mm, jos pavojingos todėl kad aplink kabiną susidaro daug aklųjų zonų, dėl tų aklųjų zonų vyksta avarijos ir kai vyksta avarijos su europiniais sunkvežimiais, rezultatai nebūna gana liūdni, švelniai tariant. Ir turbūt dėl to ir, ir e, sunkvežimiai nepasižymi tokio saugumu, kokio mes norėtume. E, pavyzdžiui, 2011 metais avarijose susijusios su sunkvežimiai žuvo daugiau kaip 4 tūkstančiai žmonių. Maždaug pusė avarijų, pusėje avarijų dalyvauja sunkvežimių. Ir mes turbūt visi sutinkame, kad reikia imtis priemonių, kad reikėtų padidinti sunkvežimių saugumą. Ir gera žinia tai, kad galime tai padaryti. Tas dabartinė plytos formos, dabartinės plytų formos kabinos tikrai nėra kažkoks reikalavimas. E, teisės aktų pakeisti mes negalime, bet mes galime dirbti išmaniai ir galime e, keisti kai ką. Galėtume e, projektuotojams suteikti daugiau laisvės, kad kabinos būtų saugesnės ir jeigu mes protingai elgsimės, tai e, išmanesnis e, sunkvežimių dizainas mums padės pasiekti e, trijų pagrindinių rezultatų. Visų pirma, pagerės matomumas, sumažėjęs aklųjų zonų, dėl to sumažės avarijų skaičius. Taip pat galime užtikrinti, galėsime užtikrinti, kad sunkvežimiai mažiau nukentėtų nei nukenčia dabar avarijų metu. Pavyzdžiui, dabar jeigu sunkvežimis kliudo pėstįjį, egzistuoja 70 procentų e, tikimybė, kad e, pėstysis pateks po ratais ir žus pagerinus dizainą, tokių atvejų galima būtų išvengti veik šimtų procentų. Taip pat, jeigu kabinos pasižymėtų geresnėmis aerodinaminėmis savybėmis, galėtume sumažinti kūro sąnaudas ir sumažinti išmet, CO2 išmetimus. Galbūt tas skaičius, kuris buvo minėtas, 20 procentų nėra labai didelis, tačiau per metus tai susidaro keli tūkstančiai eurų ir tai yra didelės sumos. Mes turime siekti tobulinti kabinas, turbūt daugelis sutiks, kad būtent tai yra, toks yra geriausias būdas dirbti toliau. Tačiau kaip tai padaryti? Komisijos pasiūlymas dėja nepadėks mums pasiekti tų tikslų. Komisijos pasiūlymo problema yra ta, kad pagrindinis komisijos pasiūlymo prioritetas yra aerodinamika, o saugumas lieka antroje vietoje. Komisija teigia, kad e, galima pagerinti sunkvežimių aerodinamiką ir po to galvoti apie saugą. Tačiau miestuose aerodinamika nėra labai svarbus dalykas. Taigi šie e, sunkvežimiai jeigu jie važinėja miestuose, jie netobulins dizaino ir tai reiškia, kad e, ir sauga nepagerės. Taigi, mūsų nuomonė išmaniausias sprendimas būtų padaryti saugos patobulinimus privalomus visiems sunkvežimės. Žinoma, tai reikėtų daryti po perinamojo laikotarpio. Ir dabar perinu prie išvadų. Uh, Taigi, nors Europos sunkvežimiai yra patys saugiausi pasaulyje, jie vis tiek nėra iki galo saugus, galėtume čia daug labiau pasistengti. Išmanesnis sunkvežimių dizainas padėtų išgelbėti gyvybių, sumažinti kūro sąnaudas ir CO2 išmetimus. Bet jeigu norime, kad pagerėtų sauga, ten, kur jos to labiausiai reikia, tai e, reikia Um, saugos patobulinimus padaryti privalomus visiems sunkvežimėms, kaip ir siūlo panas Laikfrid. Taigi turime siekti, kad sunkvežimė Europoje būtų švaresni, kad uh, jų eksploatacija būtų pigesnė ir taip pat didinti saugą keliuose. Ačiū. Ačiū. Toliau. Tarptautinės kelių, geležinkelių jungtinio transporto sąjungos atstovas Martinas Burghardas. Penkios minutės, prašom. Pradedant šią diskusiją, mes turime žinoti kai kuriuos statistinius duomenis, pagrindinius statistinius duomenis. Tokie sunkvežimiai, kurių aerodinaminės savybės buvo pagerintos 35 procentais mažiau sunaudoja energijos. Dauguma jų važiuoja 90 km per valandą greičiu. Nebijotina, kad dėl šių elementų yra pateikiami labai aukšti skaičiai. Kaip jau sakiau, aerodinaminės savybės galėtų pagerinti energijos suvartojimą 35 procentais ir 75 procentais sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, pavyzdžiui, Austrija. Taigi tas kombinuotas transportas yra labai gera galimybė mūsų tikslams pasiekti. Ir aišku, aerodinaminės savybės turi būti suderintos su tokio kombinuotojo transporto variantais. Štai čia jūs matote diagramą, kurioje parodyta, kaip kokią svarbą vaidina aukštis ir svoris. Štai čia yra puspriekabė ir kaip sunkvežimis talpinamas ant vagono platformos. Taip pat kaip sunkvežimiai važiami platformomis keliais. Vietos juose, tose platformose tikrai nėra labai daug ir todėl neįmanoma ilginti priekabų ilgio nes bus susidurta su techniniais sunkumais. Nepamirškite, kad sunkvežimio aukštis ir svoris yra labai aiškiai reglamentuotas ir žymimas. Štai čia matote kombinaciją skaitinę raidinę P386 šioje skaidrėje. Tai reiškia, kad ilgis gali būti ne ilgesnis nei 3,7 metro. Aš suprantu, kad e, gal galima e, šiek tiek koreguoti svorį, nes nuo sunkvežimio vairuotojo mažai priklauso jo vežamų sunkvežimio turinys, jis nebūtinai gali žinoti, kokios net prekes yra. Todėl vargu, turint galvoje griežtas jau dabar taisyklės, ar galima numatyti kažkokias kitas leistinas ribas. Šiuo metu rinkoje galima rasti nemažai aerodinaminės įrangos ir nebūtinai Reikia net studijų, kurios įrodytų, kad būtina ilginti priekabų ilgį ir ar toks pailginimas duos kažkokios papildomos naudos. Sunkesvorės transporto priemonas ne visada važiuoja dideliu greičiu, todėl visada galima perkelti jų vežamus krovinius ant geležinkelio per 60 per 50 procentų iki šiol krovinių buvo perkelta, taigi aš manau, kad galima šį procentą padidinti. Kokio gali, kokias galima padaryti išvadas? Aerodinaminė įranga tai priemonas, kurių poveikis ribotas. Ypač turiu galvoje dar rinkoje neparduodama įranga, vargu ar CO2 išmetamam kiekiui aerodinaminė įranga turės didesnio poveikio. Aš manau, kad būtent suderinus skirtingas transporto rušys krovinių vežimo srityje būtų galima pasiekti geresnių rezultatų, nes jeigu mes norime pasiekti tam tikrų rodiklių, tai reikia bent 25 sunkvežimius um, modernizuoti ir juose įrengti aerodinaminės priemonės tam, kad jų teikiama nauda priliktų vieno sunkvežimio krovinio pervežimui geležinkeliu. Jeigu atsiras naujos aerodinaminės priemonės ir įranga, tai mes turime užtikrinti, kad jos bus visiškai suderintos su kombinuotojo transporto reikalavimais. Ačiū. Na kągi, mes išklausėme pranešėjus ir dabar nariai gali užduoti klausimus. Atėjo klausimų atsakymų laikas. Kas norėtų užduoti klausimus, prašome pakelti ranką. Taigi kiekvienam skiriu dvi minutės ir po to turėsite porą minučių atsakyti. Taigi kiekvienam dvi minutės. Pone pirmininkė, sako ponas Lechnervidas, aš nelabai gerai supratau tikriausiai jūs. Ar aerodinaminės įrangos gamintojai turi priimti sprendimus, ar to pakaktų? tai, kad dabar siūlo komisija, tikriausiai nėra reikalinga. Aš taip supratau jūsų pasisakymą. Gal aš neteisingai supratau. Taip pat noriu užpaklausti pono Burkharto. Ponas Nilsenas sakė, kad bus e, problemų perkeliant krovinius iš sunkvežimio ant geležinkelių, bet man atrodo, kad tai net, na, toks teiginys nėra teisingas. Ką Jūs matote? Pana Samana, dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Kadangi tiek daug pageidauja, kad būtų atlikta poveikio vertinimo studija, Šiandien apie tai nekalbėsiu. Tačiau klausimas štai koks. Kiek mes iš tiesų žinome, noriu atkreipti jūsų dėmesį į klausimą, kiek mes iš tiesų žinome, kokie, kokios yra įvairių transporto rušių savybės. Galvojant apie tai, kas siūlo komisija. Ir ar iš tiesų mes žinome, kad pervežamų geležinkeliais krovinių kiekis išauks, jeigu šis komisijos pasiūlymas nebus įgyvendintas. Nes man atrodo, kad pagrindiniai klausimai yra štai kokie. Kaip mes galime teikti, kad kažką pasieksime? Kaip mes galime teikti, kad sumažinsime tam tikrų procentų CO2 ar pasieksime kito tikslo, jeigu komisijos pasiūlymas tiesiog bus atmestas ir daugiau krovinių bus pradėta gabenti geležinkeliu. Ar iš, kaip iš tiesų yra? Mesgi norime, bent jau aš noriu, kad būtų priimti tokie politiniai sprendimai, kurie leis Europos ekonomikai sukurti tokią ateitį, mums ir mūsų vaikams, kad mes galėtume normaliai gyventi. Ir transportas sudaro tokios ekonomikos svarbę dalį. Jeigu mes pasipriešinsime komisijos pasiūlymui, tai kokia tokio pasipriešinimo nauda? Ar tikrai e, daugiau krovinių pradė bus gabenama geležinkeliu? Ponas Benion, norėčiau pirmiausia paklausti pono Burkhardo. Aš ne visiškai supratau jo mintis apie aerodinaminės savybės, nes palyginimai buvo tokie kuklus ir nelabai supratau, kokią naudą duotų panaudojimas skirtingų transporto rušių. Įvairia rūšis vežimas, aišku, svarbus dalykas. Jungtinėje karalystėje konteinerius bevelyjama gabenti geležinkeliu, o ne atvirkščiai. Taigi, jeigu mes panalizuosime šį įvairią rūšio vežimo aspektą, galim prieiti ir kitokių išvadų. Buvo įdomu išklausyti kai kurios pasiūlymus, ypač dėl transporto, ir manau, kad net mano nuomonė galėtų pasikeisti, bet noriu paklausyti, kiek kainuotų papildomų saugumo priemonių įdėgymas mažose sunkvežimiuose. Taip pat norėčiau sužinoti, ar įmanoma suderinti tarpusavyje aerodinaminės savybės ir saugumo aspektus. Ar tai yra vienas kitą papildantis elementai? Ir e, ponas Nicens, ponas Hodakas kalbėjo, kad automobilių galo konstru, konstrukcija yra kur kas dažniau keičiama negu kabinos konstrukcija. Ir ar buvo panalizuota e, sunkvežimio galo aerodinaminių savybių keitimo nauda? Kaip aš suprantu, tai praktinės vertės neturėtų. Ir todėl reikėtų galvoti, ar tikrai reikia versti, ką nors daryti, jeigu tai neduoda jokios naudos. Ačiū. Toliau pona Lichtenberger. Ačiū, pone pirmininkė. tikriausiai e, visą naudą galima išreikšti e, finansinę išraišką. Turiu galvoje tą naudą, kurią duoda aerodinaminių savybių gerinimas. Iki šiol mes nuolatos tobulinome sunkvežimius. Bet ar tikrai reikia tų papildomų 2-3 cm ilgio? Man skamba absurdiškai, jeigu mes kalbame apie pusantro tūkstančio eurų sutaupimą. Paprastai tokių transporto priemonų modernizavimas sustos, jeigu nauda bus tokia nedidelė. Nepamirškime, kad sunkvežimiai dažnai važiuoja nepakrauti arba iš dalies tik pakrauti, pakrauti 40-70 procentų. Ir todėl priekabos ilgis iš tiesų nėra toks esminis dalykas. Ką jūs galėtumėte pasakyti, kaip jūs galėtumėte atsakyti į tokias pastabas? Taip mes kalbame apie maksimalių svorio ir dydžio ribų didinimą. Bet aš galvoju, kaip tokie sunkvežimiai važinės Alpėse. Ar yra protinga sunkvežimių krovinį iškrauti, pavyzdžiui, esant blogam orui, kiek tai kainuoja? Ar tikrai yra naudinga modifikuoti sunkvežimį? Ar buvo atlikti paskaičiavimai? Yra vežėjų, kurie patiria nuostolius, bet vienai per kitaip kažkasgi tos nuostolius turi padengti. Ačiū toliau, ponas Kokas, dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Infrastruktūros išlaidos gali tapti aktualių klausimų, jeigu bus gaminami ir leidžiami e, keliuose sunkesni sunkvežimiai. Gali tekti keisti infrastruktūrą, o infrastruktūros nereikėtų keisti, jeigu nesikeistų a, transporto priemonės ilgis ir svoris. Ačiū toliau, ponia Maisner, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aišku, mes. A, visi kalbame apie tai, kad reikia skatinti įvairią rūšį veišimą, kad būtų e, geriau išnaudojamos skirtingos transporto rūšis, kad būtų išnaudojami vidaus vandens keliai ir kad daugiau krovinių būtų pervežama geležinkeliu ir vidaus vandens keliais, o ne sausumos keliais. Tokiu būdu nebejotinai e, ir aplinkosaugai būtų daroma mažesnė žala. Bet visiškai sutinku su teiginiu, kad negalima užkirsti kelio transporto modernizacijai. Pone Bohartai, Burkartai, jūs teisingai pastebėjote, kad e, įvairių rūšio vežimo vežimas yra gundantis dalykas. Tačiau turint galvoje, kaip auga transporto srautai, mes matome, jog savo tikslų nespėjame pasili, e, pasiekti. Aišku, sunkvežimėse galima įrengti aptakus ir tokiu būdu sumažinti CO2, iš, išmetamą CO2 kiekį. Tai gali būti leistina, bet ar tai tikrai e, labai um, e, reikalinga. Mes um, norime, kad mūsų sunkvežimiai mažiau terštų, todėl kai kurie pasiūlymai yra visiškai um, pagristi. Pirmininkas, toliau ponas Krameris. Ačiū, mes kalbame apie aerodinaminių savybių gerinimą ir taip pat apie didesnį saugumą. Dabar, jeigu pagalvosime, kokio ilgio sunkvežimiai gaminami šiuo metu. ir apie tas taisyklės, kurios reglamentuoja dabartinę leistiną maksimalę masę ir svorį. Kila klausimas, kodėl nebuvo bandoma paanalizuoti e, atliktų tyrimų medžiagos ir įgyvendinti tai, kas iki šiol neįgyvendė. Aš prisimenu prieš keletą metų jūsų organizacijos, ponė Burkhartai, atstovas iš Vokietijos atliko analizę ir iškėlė vieną argumentą. Jisai sakė, kad 24 tūkstančiai automobilio statymo aikštelių irgi yra svarbus veiksnys. Vėliau jis šios minties atsisakė. Todėl visas šis klausimas turi būti analizuojamas kompleksiškai. Kai kalbame apie išmetamus teršalus ir jų sumažinimą 29 procentais. Pavyzdžiui, pramonės sektorėje išmetamų teršalų kiekis mažėja. Jeigu panalizuosime būklę transporto sektorėje, tai jie sudaro 30 procentų išmetamų teršalų. Mes pirmiausia turime galvoti apie ateities kartas, galvoti, kaip daugiau galima būtų krovinių pervežti geležinkelių, o ne sausumos transportų, nes tai yra vienintelis būdas pasiekti tų tikslų, kuriuos esame savo užsibrėžę. O ilginimas sunkvežimių priekabų tikrai neduos didesnės naudos šio pošiūriu. Dėkoju. Aš pirmiausia kalbėsiu apie tai, apie ką kalbėjo panas Bikar. Uh, Jis e, kalbėjo apie neigiamas pasiekmes ir aš taip pat girdėjau apie tai, kad tai bus taikomas subsidiarumo principas, tuomet e, mes turėsime skirtingas sistemas Europoje ir e, gal. Uh, komisija galėtų pritaikyti kelių transporto panašias priemonės, kurios taikomas geležinkeliu. Ir ponui Tods noriu pateikti klausimą. Yra vienas dalykas, kurį mane neramina, tai yra tai, kad mes visiškai nekalbame apie kitus kelio vartotojus. O tai yra šimtai tūkstančių mūsų piliečių, kuriuos, kuriems mes čia atstovaujame. Be to, man atrodo, kad jei bus leisti naudoti tokiais dideliais sunkvežimiais, gali pablogėti gyventojų kokybė ir nu, nuomonių apklausos rodo, kad mūsų piliečiai pasisako prieš tokias e, transporto priemonės dėl įvairiausių priežasčių, ekologinių ir kitų. Ir norėčiau paklausti pono Tots, ar jis galėtų mums pateikti konkrečius skaičius apie tai, kiek žmonių žūsta dėl. dėl e, susidūrimo su tokiamis priemonėmis, kiek padidėjo, ar gali, kiek gali padidėti e, transporto įvykių susijusių su šiais sunkvežimiais e, skaičius. Ir uh, kokiu priemoniu imtasi, kad tokių susidūrimų avarijų skaičius būtų mažinamas. Ir leiskite jums pasakyti, 295 milijonai uh, vairuotojų taip pat vairuos tais pat keliais ir jiems be abejo rūpi, kad transporto priemonės būtų kuo e, naujesnės, kuo tobulesnės, tačiau kartu rūpi ir sauga keliuose ir vairavimo sąlygos. Dėkuoju, ponė Nilsinai, dabar e, jūs turite dvi minutės ir gal galėsite atsakyti į e, pateiktus klausimus. Ir jūs be abejo galėsite po to nariams pateikti papildomos informacijos raštu. Prašau, Michael, dvi minutės turite. Taip aš pasistengsiu ir galite į mane kreiptis po to raštu. Dėkuoju už visus klausimus. Aš manau, kad mums reikia tokių greitkelių ir jau buvo kalbėta, kad Šveicarija yra puikus puikus to pavyzdys. Nepaisant to, kad 60 procentų visų krovinių gabenama yra geležinkeliais, vis tiek likusi dalis gabenama yra paprastai keliais. Pone Benjon, jūs kalbėjote, jei neklystų, apie tai, kaip turėtų veikti kombinuotas transportas ir ar e, apsimoka iš tikrųjų gabenti vilkikus ir kabinas, kai tai, kai tai nėra komercinė e, apkrova. Mes manome, kad e, toks kombinuotas transportas apsimoka dėl to, kad jisai leidžia naudoti įvairių, įvairias transporto rušis. Pone Lichtenberger, jūs klausėte, kodėl mes negalime pritaikyti jau e, turimas e, nu, priemonės. Mes jau pasiekėme 36 procentų sumažinimą, tačiau mes matome, kad yra dar didesnis mažinimo potencialas. Ir jeigu mes e, patobulinsime transporto priemonių tiek vilkikų, tiek priekabių aerodinaminės savybės, tuomet e, mes pasieksime norimą e, CO2 išmetimų sumažinimą, tačiau iš tikrųjų gabensime mažiau krovinių. Tai reiškia, kad iš esmės tas sumažinimas bus taip pat iliuzinis. Ponas Krameris minėjo mūsų sąjungos e, narius iš Vokietijos ir kodėl jis pakeitė savo nuomonę, todėl kad jis visiškai teisingai uh, pasielgė. Uh, jis nori gabenti daugiau ir išleisti tam kuo mažiau pinigų. Ir mes pasisakome už šias e, ilgesnės priemonės, dėl to, kad galima gabenti tris prie, puspriekabės, o ne, ne dvi. Ir mes e, žinome iš tų šalių, kuriuose naudojamos yra tokios transporto priemonės, jog e, jų naudojimas tikrai pasiteisina ir yra naudingas e, ūkiui. Taip, reikia pirmiausia kreiptis į pirmininką. Toliau. Pone Hodakai, prašau, jūs turite taip, taip pat dvi mintes. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju visiems už klausimus. Maiklas atsakė jau į kelis iš jūsų patiktus klausimus. Aš pasistengsiu. Uh, papildyti tai, apie ką jisai kalbėjo. Mes tiesiog nesuprantame daugumą iš pateiktų argumentų. Kodėl tokie, to, tokios ili, ilgi, ilgos sunkios svorės transporto priemonės negali kirsti tris sienas, pavyzdžiui, kodėl jeigu leisite kirsti vieną sieną, kodėl ne, neleisti tokioms transporto priemonėms važiuoti per kelias sienas, kodėl jūs nenorite padėti vežėjams tiesiog veiksmingiau dirbti, tai prieštarauja bet kokiai sveikai e, logikai, sveikam protui. Pone e, Leifrid, Jūs netaip mane supratote, aš niekuomet nenorėjau pasakyti, kad dabar galiojantis reglamentas ir e, reglamentavimas yra tinkamas, kad jis visiškai mums tinka. Ne, mes džiaugiamės, kad dabar dokument, direktyva yra peržiūrima, ir, bet mums reikia, kad ją peržiūrėjus joje atsirastų mums reikalingų nuostatų. Ir, pažiūrėk, kalbame apie vilkikų kabinas, mes manome, kad reikia čia panaikinti visus dabar taikomus apribojimus ir leisti gamintojams sugalvoti, kaip galima būtų keičiant kabinos matmenys, patobulinti viso vilkiko darbo parametrus. Ir tol, kol mums bus leisti ieškoti sprendimo, mes tikrai ką nors surasime. Leiskite mums projektuoti kabinas taip, kaip mūsų nuomonė yra reikalinga, nes mes jau įrodėme, jog gebame kurti tokias kabinas, kurios yra ir saugesnės, ir e, efektyvesnės, našesnės. Leiskite mums pritaikyti naujas technologijos, kurios padės mums apsaugoti tiek keleivius, e, tiek vairuotojus, kur kas geriau nei dabar vartojamos kabinos. Be to, tai ir padarys visą vežimą e, pigesnį. Ponas Tots, dėkuoju Jums už Jūsų klausimas. Ponas Benjon man patikė klausimą. Saugumas ir aerodinaminiai patobulinimai. Šie dalykai yra tarpusavį suderinami. Tačiau jei mes kalbėsime vien apie aerodinaminių e, įrenginių montavimą priekyje ar pabaigoje, čia iš karto susidurime su problemomis. Ir mes manome, kad reikia priekyje montuoti tokius įrenginius, o ne e, vilkiko gale nes tai padės mums išsaugoti daugiau gyvybių. Kai kalbame apie šį dokumentą, kalbame ne apie naujas technologijas ir neprašome gamintojų įmontuoti hybridinius variklius. Ne, kalbame tiesiog apie aerodinaminės savybės patobulinčias aerodinaminių savybių patobulinimą. Ir tokių, e, tokios įrangos montavimas vienam vilkikui kainuos maždaug 400 eurų vienam vilkikui. Ir e, komisijos pasiūlymas, jeigu jis bus patvirtintas, to leis vežėjams spręsti, ar reikia e, montuoti tokią aerodinaminę įrangą ar ne, ir jos pačios, jie patys galės apsispręsti. Be abejo, šis pasiūlymas bus privalomas. Ta, tuomet be abejo atsiras papildomos finansinės naštos. Aš manau, kad reikia numatyti pakankamą pereinamai laikotarpį, nes gamintojai reguliariai tobulina kabinos dizainą. Ir jei mes pasakysime gamintojams, kad mes norime, kad kabinos būtų aerodinamiškesnės, tuomet jie prisitaikės ar mums reikia pailginti e, ir padidinti sunkvežimių matmenys tam, kad galima būtų įmontuoti aerodinaminę įrangą. Aš sakyčiau, kad taip e, reikia, nes. E, jei vežėjams bu, ir opidariams bus le, re, re, leista rinktis ir padidinti aerodinaminės savybės ar apkrovą, aišku, kad jie padidins apkrovą. 7 procentai. De, 7 procentai sunkvežimių paprastai patiria, uh, uh, sukelia uh, nelaimingus atsitikimus keliuose per visą savo eksploatacijos laikotarpį. Ir 50 procentų visų šių įvykių paprastai da, e, e, yra susidūrimai. Tai, tai yra da, e, būtent priekinė vilkiko dalis yra avarijos priežastis. Dar vienas klausimas, paskutinis dėl saugos ir saugumo. Taip, galima be abejo montuoti varias kameras, įvairias saugos e, priemonės, tačiau Paprastai vežėjų mes neįtikinsime saugumo argumentais, nes vairuotojai paprastai ir taip yra, yra labai saugus savo kabinoje. Todėl mes, e, teisės aktų leidėjai, turime reikalauti, kad sunkvežimiai būtų saugesni. Dėkoju ponas Birkhardt. Aš atsakysiu man pateiktus klausimus. Ponas Nilsonas jau kalbėjo apie kombinuotą transportą. Ir iš tikrųjų šiam transportui tenkanti rinkos dalis kol kas yra labai maža. Ir jei jūs norite sumenkinti kombinuoto transporto vaidmenį, galite tiesiog pažiūrėti į ton kilometrius ir iš karto pamatysite, kad skaičiai bus tikrai neįtin įdomus, ypač kai gabenami, kroviniai yra gabenami trumpais atstumais. Jei mes žiūrėsime tik tai į e, e, atstumus, pamatysime, kad kombinuotam transportui tenka tik tai vienas procentas visų pervežimų. Bet e, jei matuosime viską tonkilometrais, pamatysime, jog. Uh, kad skaičiai yra visiškai kitokie. Daugumoje šalių sunkvežimės vienos kelionės, vieno reiso stumas paprastai yra 800 km. Ir pavyzdžiui, Alpių regione kombinuotas transportas e, sudaro 20 procentų tarp Milano ir Rūje kombinuotam transportui tenka 60, 30 e, procentų visų gabenamų e, krovinių, o Šveicarijoje kombinuotas transportas e, sudaro 60 procentų visų pervežimų. Iš to turėtume pasimokyti. Toliau, ar galima būtų perkelti krovinius iš kelių į tai, geležinkelius? Tai yra įdomus klausimas ir ar reikia keisti matmenis. Pirmiausia, reikia pagalvoti apie tai, ar galima būtų sumontuoti aerodinaminę įrangą, nepadidinant jau dabar patvirtintų ir, ir uh, taikomų mat, sunkvežimių matmenų. Po to reikia atlikti poveikio vertinimus. Ir e, gali būti taip, kad e, šiuo metu, nagrinėjant situaciją, paaiškės, kad uh, kad aerodinaminė įranga neleis naudoti sunkvežimių kombinuoto transporto modelį, bet prie to, aš manau, taip pat mes galėsime prisitaikyti, pakeitę kabinos dizainą. Pirmininkas, gerai, toliau periname prie antrosios dalies. Aš prašau pirmosios dalies prelegentus užimti savo vietas salėje, o mes periname dabar prie antrosios dalies. Labai dėkoju Jums. Merci, monsieur le président. Juste un petit mot pour faire remarquer que... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad į mano klausimą tai niekas neatsakė. To, they... Aš paprašyčiau, kad uh, mūsų priligentai raštų atsakytų į pono Rykė klausimą. Jisai tikrai naktimis nemegos, tol kol negaus atsakymų iš jūsų. Taigi prašyčiau pasistengti atsakyti jo klausimą. Suprantat, kartais e, labai sunku yra sakyti visus patytus klausimus dėl to, kad e, laiko atsakymams skiriama pernelik mažai. Taigi kita mūsų diskusijų dalis - ilgesnė ir sunkesni sunkvežimiai. Pradėsime nuo ASFINAK, tai yra Austrijos kelių priežiūros agentūros pranešimo, ponas Rainer Kenreich penkios minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame posėdė ir pristatyti mūsų poziciją dėl ilgesnių transporto priemonių. Mes turime kelių tinklą. 27 procentai tų kelių yra tiltai ir tuneliai. Taigi, kyla daug iššūkių, norint keisti e, transporto priemonių matmenis. Kaip jau sakė ankstesni pranešėjai, mūsų riboja plotis ir aukštis, taigi galime tik ilginti transporto priemonės. Ir žinoma, norime, kad mūsų keliai būtų saugus taip pat. Siekiame, kaip galima, mažiau, kaip galima labiau sumažinti spūs, transporto spūstis. Taigi, mus riboja kai kurie dalykai ir pateiksiu keletą pavyzdžių. Visų pirma, turime atsižvelgti į infrastruktūrą. infrastruktūros keitimas e, reiškia tam tikras sąnaudas, čia svarbus ir laikas, reikia galvoti ir apie tai, kas bus daroma ateityje, kokių priemonių reiks imtis, kai pradės važinėti ilgesnės transporto priemonės. Mes savo tinklę turime maždaug 6 tūkstančius sunkvežimių stovėjimo aikštelių. Ten sunkvežimių vairuotojai gali pasilsėti. Jeigu pradėtų važinėti ilgesni sunkvežimiai, kaip yra siūloma, prireiktų 30 procentų daugiau ploto stovėjimo aikštelėms. Akivaizdu, kad negalėsime atitinkamai padidinti visų 6000 stovėjimo vietų ir tai būtų didelis iššūkis. Jeigu tos vietos nebus padidintos, tai sunkvežimių vairuotojai susidurs su mm, sunkumais. Taip pat kelkraščiai, kuriuose galima sustoti sugedus sunkvežimiui, jų turime maždaug 720. Kasmet E, įvyksta daugiau kaip 3000 gedimų ir maždaug 25 procentai gedimų e, būna sunkvežimiuose. Paprastai sugedęs sunkvežimis prastovi maždaug 50 minučių. Jeigu sunkvežimiai bus ilgesni, manau, e, stovi stovėti, prastovos būtų dar ilgesnis ir susidarytų dar didesnės transporto spūstis. Kalbant apie infrastruktūrą, tuneliuose kelkraščiai nusukimo juostos yra e, paskaičiuotos pagal dabartinius e, sunkvežimių matmenis. Ir jeigu turėsime e, ilgesnius sunkvežimius, jie netilps į jiems numatytas vietas ir jų galas gali būti išsikišęs į važiuojamąją dalį. Kaip jau sakiau, Austrijoje yra nemažai tunelių ir turime atsižvelgti jų specifiką. Jeigu su tokie ilgi sunkvežimiai sugestų kelyje, tai kiltų dėlių problemų. Ir keletas išvadų Pasistengsiu objektyviai pristatyti mūsų poziciją. Mm, atsiradus ilgesniems sunkvežimiams, atsirastų papildomų statybų sąnaudų, mums tektų sustiprinti tiltus ir tunelius. Taip pat manome, kad visa tai, visos tos sąnaudos būtų daugiau nei 5 milijardai eurų. Čia turiu galvoje išlaidas tik magistralėse ir greitkeliuose. Be to, gali atsirasti ir eismo sutrikimų dėl tų pasikeitimų, e, prastovų laikas sugedus transporto priemoniai, gali, gali pailgėti 25 procentais. Be to būtų vairuojama skirtingais greičiais, o tuneliuose taip pat reikėtų įgyvendinti įvairius e, reikalavimus, pavyzdžiui, e, vėdinimo reikalavimus, mums reikėtų pasigilinti, ar il... mūsų tunelių ventiliacija būtų tinkama ilgesniems sunkvežimėms. Ačiū. Toliau išklausysime pranešimo apie Olandijos patirtį, ponas Martin Salet. Allereerst wil ik even stilstaan bij uh, onze nationale vrachtbeleid. Uh, trumpai pristatysiu mūsų patirtį. Čia matote mūsų nacionalinę krovinių vežimo politiką. Uitvallen, zoals we dat nu noemen. Iš esmės, e, Niderlanduose mes taikome uh, vienodą požiūrį į visas transporto rūšis ir manome, kad visos transporto rūšis gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį e, Europos transporto sistemoje. Ir mes manome, kad mes e, privalome būtent taip dirbti. Ir todėl mes labai daug investavome savo transporto sistemą, pirmiausia į geležinkelius. Tai yra geležinkelio linijos, kurios aptarnauja Rotterdamo uostą ir gabena krovinius į Vokietiją. Tai yra tarptautiniai transporto koridoriai. Be to mes gername videns vandenų e, transportą Niderlanduose ir taip pat skatiname taip vadinamai short sea shipping. Šis sektorius sparčiai auga pastaruoju metu. Tai yra gabenimas jūra trumpais e, atstumais ši, būtent šis sektorius šiuo metu yra labai svarbus mūsų šalyje ir mes norime, kad mūsų kelių transportas būtų veiksmingesnis ir uh, žalesnis. Mes e, taip pat uh, stengiamės gabenti krovinius įvairiomis transporto priemonėmis ir mokomės iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Austrijos. Pas mus nelabai daug krovinių gabenama yra keliais, tačiau mes manome, kad e, galima ir toliau tobulinti dabartinę situaciją ir dar geriau išnaudoti vidaus vandenų maršrutus. Mes pradėjome pirmosius bandomosius projektus 2001 metais, e, taikydami tris įmanomas e, kombinacijas. Ir Šiandien jau kombinuotas transportas yra naudojamas tūkstantį kartą per dieną. Ir paprastai sunkvežimio svoris yra 60 tonų, nors Niderlanduose 60 yra leidžiama pagal įstatymą, tačiau Niderlanduose vidutiniškai kiekvienas sunkvežimis gabena 50 tonų. Taip yra dėl įvairių priežasčių. Ir mūsų vežėjai privalo turėti visus gabenimo reikalingus leidimus, turi praeiti visus mokymus. Ir uh, jų vairuotojai turi būti gerai apmokyti ir mes neleidžiame gabenti pavojingų krovinių. E, čia jūs matote mūsų transporto tinklą. Ir matote, kad daugiausia kelių turime tose vietose, kur ekonominė veikla yra aktyviausia. Ir mes tengiamės kiek manoma geriau išnaudoti kombinuoto transporto galimybės. Tokį principą mes takome jau 12 metų ir pasiekime štai tokių rezultatų. Taigi kalbėsime apie infrastruktūrą, pamatysime, jog 60 tonų sunkvežimiai nekenkia mūsų infrastruktūrai labiau nei 50 tonų e, sunkvežimiai. Be to mes e, beveik neturėjome investuoti į nacionalinę e, kelių infrastruktūrą. Investicijos buvo gan ribotos, tai toliau uh, transportos rautai, e, mes pastebėjome, kad e, automobilių vairuotojai nieko nepastebėjo ir e, neprieštarauja tam, kad būtų naudojami ilgi sunkia svoriai automobiliai keliuose. Toliau saugumas buvo ta, atlikti keli tyrimai ir jie parodė, kad vairuotojai paprastai neprieštarauja tokioms uh, neprieštaravo tam, kad būtų naudojamos tokios transporto priemonės. Ir um, saugumas, kaip minėjau, mes ištyrėme visus transporto įvykius ir ne, ne, mums nepasirodė, jog sunkvežimio ilgis ar svoris turėjo didelės įtakos. Toliau mes matome kad komisijos pateiktas pasiūlymas iš esmės atspindi e, kasdienę praktiką tiek Skandinavijoje, tiek kitose šalise. 90 procentų visų krovinių gabenama yra 80 visų krovinių gabenamų Olandijoje yra gabenami vietiniais maršrutais ir 80 procentų krovinių gabenamų tarptautiniais maršrutais paprastai e, yra maršrutai į Vokietiją ir Belgiją. Ir iš esmės mūsų patirtis yra labai teigiama. Ačiū dabar ponas Dirk Flygė iš Alliance Pro šiandien Vokietijos atstovas. Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą į šį klausimą. Ponios ir ponai, ES transporto srityje yra savo išsikėlusi didelio užmojo tikslų. 30 procentų e, krovinių gabenamų dideliais atstumais turėtų būti gabenama geležinkeliais ar vandens transportu iki 2030 metų. Taigi yra siekiama įgyveninti Baltojoje knygoje nustatytus tikslus, čia patiriame didelį spaudimą ir transportas yra taršus sektorius e, matėme, kad tarša labai padidėjo, bet dabar ją reikia mažinti. Taip pat e, yra problemų ir su kelių eismo sauga. Taigi reikia čia atlikti daug darbo. Komisija neseniai išplatino praneš... pasiūlymą dėl e, ilgesnių ir sunkesnių transporto priemonių naudojimo. Kila klausimas, ar šios transporto priemonės padės mums pasiekti tikslų ar ne. Ir jūs, e, Europos parlamento nariai, po šio klausimo turėsite pasidaryti išvadas, ar dideli sunkvežimiai padės daugiau krovinių perkelti į geležinkelį ar vandens transportą. Taip pat ar padidės ar sumažės CO2 išmetimai ir ar didelis sunkvežimiai padės sumažinti žūčių keliuose skaičių. E, atsakymai iš šios klausimus taip pat daug priklausys nuo to, ar didelių sunkvežimių naudojimas pakenks geležinkelių transportui ar ne. Buvo atlikta studijų ir buvo padaryta išvada, kad pradėjus naudoti milžiniškus sunkvežimius, bus labiau linkstama krovinius gabenti jais, o ne geležinkeliais. Yra jau sukaupta praktinės patirties naudojančios didelius sunkvežimius, taigi ar ši patirtis yra teigiama ar neigiama. Švedijoje, pavyzdžiui, yra leidžiama naudoti ilgesnius mm, sunkvežimius ir Danijoje ir Niderlanduose maždaug 75 procentai krovinių yra vežama būtent tokiais dideliais sunkvežimiais. Ir šios šalis yra rinkos lyderės nuo 92-93 metų. Tose šalise didžiausia leistina masė buvo padinta iki 56 tonų, o 96 metais sunkvežimių ilgis nuo 24 metrų buvo padidintas iki 25,25 didžiausio leistino ilgio. Ir nuo 90 metų iki 99 šiems sunkvežimiams tenkanti rinkos dalis padidėjo 6,5 procento. Ir kalbant apie geležinkelių transportą, tai geležinkelių sektoriui tai buvo, tai reiškia milžiniškus praradimus ir geležinkeliams tenkanti dalis sumažėjo 30 procentų. Ir iki 30 procentų ir geležinkeliai sunkiai atsigauna, jie atsigavo tik praėjus 20 metų. Taigi Švedijos patirtis mm, vienareikšmiškai parodo, kad tie didieji sunkvežimiai pakenkė geležinkelių transportui. Jie, Švedijoje leidžiami sunkvežimiai yra didesni, ilgesni negu tipiniai europietiški sunkvežimiai Ir turiu pasakyti, kad jie kenkia ne tik geležinkeliams, bet ir didelio užmojo ES tikslams. Milžiniški sunkvežimiai tikrai nepadės perkelti krovinių gabenimo į geležinkelius ir, vidaus, ir, ir, ir vandens transportą toks gabenimo būdas bus pigesnis, tai reiškia, kad tokių sunkvežimių keliuose padidės ir tai reiškia, kad ES nepavyks pasiekti savo tikslų klimato srityje. Milžiniški sunkvežimiai netitinka Europos. Jų šalininkai teigia, kad reikia didesnių sunkvežimų, sunkvežimių siekiant susidoroti su didesniais krovinių srautais. Tačiau e, statistika rodo, kad krovinių vežimas keliais ir apskritai krovinių apimtis nuo 2004 metų nedidėja, taigi nereikia tų didesnių sunkvežimių, kadangi rinka nelabai auga, didės e, konkurencija tarp skirtingų transporto rūšių ir tie milžiniški sunkvežimiai pavoks dalį rinkos iš kitų transporto rušių. Ir jūs, Europos parlamento nariai, spręsite, ar ateityje bus leista naudoti e, didelius sunkvežimius gabenant krovinius per sieną. Tie sunkvežimiai yra 25 procentais pigesni. Ir jeigu tiems sunkvežimiams bus leista vežinėti per sieną, tai manau, kad situacija dar pablogės. Ačiū. Toliau Kerry Woolsgrove, Europos e, dviratininkų federacijos vardu penkias minutės, prašom. Ačiū. Na, aš gal pradėsiu nuo to, ko baigė prieš mane kalbėjęs kolega dėl tarpusavio sąveikos su didžiaisiais sunkvežimiais. Manevringumas mums e, tikrai kelia problemų, kaipgi tie sunkvežimiai elgsis keliuose ir kiek jie bus draugiški kitiems eismo dalyviams. Tyrimai uh, rodo, kad manevringumas ilgųjų sunkvežimių sumažės ir aišku bus sudėtingiau juos suvaldyti. Tai reiškia, kad išauks eismo įvykių tikimybę. Pavyzdžiui, tai yra iš vienos ataskaitos apie transporto mobilumą ir perspėjimus, tam, kad jūs įsivaizduotumėte, ką reiškia E, ilgesnių sunkvežimių panaudojimas. Žemyn nukreipta raudiklė rodo, e, kad e, veiksmingumas mažėja. Taigi daugelį sričių, praktiškai manevringumo srityje situacija labai pablogėja palyginti su tradiciniais sunkvežimiais. Toliau vidurinioji skiltis ir matote kad e, priklausomai nuo sujungimo, nuo jungties transporto manevringumas irgi e, arba gerėja, arba blogėja. Ir e, manevringumas praktiškai gali būti geresnis miestų teritorijoje, kur greitis mažesnis ir atvirkščiai užmestyje, kur greitis didesnis manevringumas nukenčia. Dar yra kitų klausimų susijusių su vairuotojo nematoma aklaja zona. Dabartiniu metu apie 40-50 procentų eismo įvykių, kuriuose dalyvauja tie didėjai sunkvežimiai, įvyksta būtent dėl tos aklosios zonos. Ir būtent dėl jos nukenčia dviratininkai. Aš jums galiu parodyti tokį pavyzdį aklosios zonos Pavyzdžiui, kada yra sujungtos priekabos ir dviratininkas atsiduria tarp abiejų priekabų arba gale sunkvežimio, tai vairuotojai darant posūkį, jis nebemato dviratininko. Keletas dalykų dėl infrastruktūros. Mes neturime pamiršti, kad eismo įvykiai registruojame ne tik tai už miesto ribų ir kaimo keliuose maždaug 50 procentų eismo įvykių registruojama būtent ne miestų keliuose, o už jų ribų kaimo vietovėse ir tose keliuose daug dviratininkų, taip pat ir pešiųjų, tai reikia atkreipti dėmesį, nes tose keliuose be kitako yra ir stovėjimo aikštelės ir jeigu tais keliais pradės važinėti didėjai sunkvežimiai, tai bus sutraukita įprastinė eismo grandinė Todėl reikalinga galvoti e, iš naujo apie miestų planavimą. Pavyzdžiui, e, papildomos vietos pavyzdys. Taip tikrai tokie sunkvežimiai e, reikalauja didesnės erdvės, nes jos reikia manevrams atlikti. Ir priekabos odega yra pakankamai nestabili, neaišku, kur link ji gali pakrypti. Tai rodo daugelis tyrimų, daugelis ataskaitų. Labai sunku prognozuoti manevringumo situacijas. Ir kelių konfiguracija ne visada leidžia tokią manevringumo laisvę. Pavyzdžiui, kartais vairuotojas daugiau dėmesio kreipia į tai, kaip juda priekabos galas ir visiškai tampa nematoma tam tikra zona sunkvežimio priekį. Tai dar reikia galvoti, kas gali nutikti, jeigu greta tokio taip manevruojančio sunkvežimio bus dviratininkas arba pro jį eis pėsčiasis. Keletas e, statistinių duomenų. Sunkvež, dėl sunkvež, sunkvežimiai sudaro nuo 3 iki 6 procentų ES automobilių parko, bet e, jų sukeltų e, susidūrimų skaičius siekia 14-18 procentų įvairūs e, rodikliai įvairiose šalyse, nes pavyzdžiui, Belgijoje 303 procentai auto įvykių, kuriuose nukenčia dviratininkai, būna tie auto įvykiai, kuriuose dalyvauja sunkvežimiai. Ir a, e, todėl reikėtų galvoti, ar tikrai eismas bus saugesnis, jeigu bus leidžiami tarp valstybiniai didžiųjų sunkvežimių panaudojimai ir prekių gabenimas jais. Ačiū toliau visas sąrašas kalbančiųjų ir kiekvienam kalbančiajam dvi minutės ir dvi minutės bus suteiktos kiekvienam pranešėjui atsakyti. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą uh, ponui Salet. Jūs sakėte, kad Niderlanduose nereikės beveik pritaikyti, tai yra modernizuoti infrastruktūros ir tam, dėl, tam tikrais atvejais taip yra todėl, kad e, kelių transportas yra jau dabar pritaikytas 50 tonų sunkvežimėms. Ir e, kad keliai yra kur kas lygesni negu kitose ES dalyse. Atsižvelgiant į Niderlandų kraštovaizdį, ar jūs nemanote, kad e, būtent Europa galėtų pasinaudoti jūsų pavyzdžių? Ponas Sarvama. Aš noriu paklausti štai, ko, koksgi iš tiesų būtų poveikis tokių ilgesnių sunkvežimių, jeigu mes paskirstysime sunkvežimio gabenamo krovinio svorį pagal ašis. Aš suprantu, kokie klausimai gali kilti e, sąsajoje su mano užduotų klausimu, bet būčiau dėkingas, jei atsakysite. Pirmiausia, noriu paklausti, sako ponas Benjon, e, pono Kinreicho Jūs sakėte, kad e, neišvengiamai atsiras išlaidų, kurias patirsime dėl infrastruktūros tobulinimo. Aš jau sakiau, kad reikėtų, siūliau, kad reikėtų tik leisti tokius didelius sunkvežimius važinėti tik tam tikrais licencijuotais keliais arba apskritai užtikrinti, kad infrastruktūra atitenka atitinka uh, tam tikrus reikalavimus. Galiausiai netgi bus problema dėl stovėjimo aikštelių. Jeigu valstybės narės uh, priims sprendimą licencijuoti kelius, tai ar jūs sutiktumėte, kad užtektų vien tik tai išduoti licenciją uh, tam tikriems keliams, tam tikriems maršrutams, ar taip problema bus išspręsta. Lygiai taip pat e, galbūt būtų įmanoma išspręsti pono Vulsgrobo problemas su dviratininkai susijęs. Aš sakyčiau, kad 90 procentų maršruto sunkvežimiai turėtų važiuoti tik tokia infrastruktūra, kuri yra specialiai jiems pritaikyta. Ir bet kurio atveju tokia infrastruktūra turės būti sukurta, o jeigu ji netenkins reikalavimų, jai nebus išduodama licencija. Aš manau, kad tokiu būdu ir dviratininkų problemas galėtume išspręsti. Ir toliau, pona Flegenai, jūsų norėjau paklausti dėl įvairia rūšio vėžimo. Aišku, galima įvairiausius variantus numatyti, bet įvairia rūšiai vėžimai neišvengiamai ribos sunkvežimių ilgį vien tam, kad būtų užtikrinta kad daugiau krovinių būtų gabenama geležinkeliais. Tai ar jūs manote, kad tokie ribojimai pasiteisins, ar jie būtų naudingi? Pane Lichtenberger. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kinreichui, kad jis pateikė faktus, pateikė duomenų ir nurodė, kiek papildomai Austrijai reikės investuoti. Aišku, galima čia labai smulkiai visus tos dalykus aptarti, bet nebejotinai yra ir laiko klausimas, kiek ilgai užtruktų, noriu paklausti. Vertinimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad gali tekti tunelius uždaryti eismui, nes reikės keisti tunelio vidaus infrastruktūrą. Ar jūs galėtume truputį daugiau papasakoti? Aš manau, kad e, Europos parlamentas ir mūsų pareiga yra įvertinti įvairius argumentus už ir prieš. Yra įmonių, kurios naudoja tokius didžiuosius sunkės svorius automobilius, bet kas už tai moka? Už tai moka mokesčių mokėtojai. Mes turime apsispręsti, kokį pasirinkti kelią. Ir todėl reikia vertinti visus tuos aspektus. Dabar dėl aklųjų zonų, tai yra vairuotojo nematomų aklųjų zonų. Tai, ką jūs sakėte apie klasės zonas, labai mane suneramino. Ir jūs kalbėjote tai, kad reikia e, gerinti konstrukciją, gerinti, ar gali aerodinaminių savybių pagerinimas iš dalies išspręsti vairuotojo nematomos aklosios zonos problemą. Ir dar vienas dalykas. Mes kalbėjome apie veidrodėlių modifikavimą bet atrodo, kad toks modifikavimas nevykdomas. Tai kodėl, ponė pirmininkė, nemodifikuojami veidrodėliai? Ar žinote kodėl? Ačiū. Ačiū, ponė Pirmingė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Volksgrauf už tai, kad jisai atsakė į tą klausimą, kurį aš pateikė mūsų pirmosios dalies prilegentams. Jis eh, kalbėjo apie tai, kad eh, kad sunkia svoriai, sunkvežimiai e, keturis su pusę kartų daugiau sukelia e, tragiškas e, avarijas ir kad tai kelia grėsmę ir dviratininkams, ir kitiems kelio naudotojams. Jūs minėjote, da, aš kreipiuosi kolegą iš Olandijos, kad jie visiškai ne, neprieštarauja tam, kad sunkia svoriai, sunkvežimiai važinėtų jų keliais, bet, bet tai tie patys vairuotojai yra baisiai nepatenkinti dėl to, kad yra priversti vilktis paskui kelionių, kelioninių furgonų. Aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs draudžiate gabenti Olandijoje e, pavojingus krovinius e, e, ilgais sunkiasvoriais sunkvežimiais. sunkvežimiais. Mes ne šiaip savo pasirinkome Austriją, nes Austrijoje yra nemažai kalnų ir palyginti Austriją su Niderlandais yra labai įdomu, dėl to, kad uh, kad geografiniai ypatumai vaidina svarbu vaidmenį. Jeigu kalbėtume apie Australiją, tai tenai ko gero reikėtų dar ilgesnių sunkvežimių. Ir komisija da, teikdama savo pasiūlymus turėtų suvokti, kad negalima taikyti vienodo kurpalio visiems politikos, reikia atsižvelgti į vietinius ypatumus. Ir kad kai, kai kur ilgi sunkia svoriai sunkvežimiai tikrai nėra reikalingi. Gal Skandinavijoje jų naudojimas pasiteisina, bet kitur aš dėl to nesu tikras. Ponas Poch. Pone Kinreich, jūs negalite da, skaičiuoti, kiek jums kainuos pritaikyti tunelių ir kit, kitų kelių infrastruktūrą uh, prie ilgesnių automobilių. Koks yra skirtumas, jei sunkvežimis yra ilgesnis? Vokietijoje mes, pavyzdžiui, naudojame jau tam tikro ilgio sunkvežimius ir žinome, kad tam nereikia keisti infrastruktūros. Jeigu mes busime griežtai prisryšę prie dabar taikomų matmenų, tuomet niekuomet nieko nekeisime. Deutsche Bahn aptarnaujanti bendrovė yra beje tarp tų, kurie labiausiai yra suinteresuoti, kad būtų leis naudoti ilgalaikius sunkiasvorius automobilius. Pone Meisner. Buvo paminėta, jog reikės e, investuoti į tai, kad būtų pritaikyta infrastruktūra. Taip, kad galima būtų naudoti e, ilgesnius sunkiasvorius automobilius. Ir kalbėjome ir apie tai, jog reikia krovinius gabenti ne vien keliais, bet ir kita, kitomis transporto rūšimis. Aš norėčiau paklausti apie parkavimo aikštelės. Gal galėtume pakomentuoti šį klausimą. Toliau buvo kalbėta tarp modalinius pokyčius. Po mes suprantame, kad gyventojų skaičius didėjo, tai reiškia, kad kol turėsime gabenti ir daugiau krovinių. Šiomis dienomis mūsų laikais niekas nestato geležinkelių, taigi kaip mes e, naudosime geležinkelį aktyviau. Toliau, jūs rodėte skaidrės ir rodėte, kad Skandinavijoje uh, sunkvežimiai dabar yra 25 metrų ilgio. Ir minėjote, kad tokių sunkvežimių manevringumas yra gan prastas, bet juk mūsų keliais, mūsų miestuose važinėja, mūsų gatvėse, gatvėmis miestuose važinėja ir labai ilgi autobusai. Ir aš manau, kad tam tikrų saugos priemonių veidrodėlių, pavyzdžiui, montavimas gali būti tikrai naudingas ir įdomus. Ponas Krameris. Labai atidžiai klausiausi e, kolegos iš, iš Austrijos e, pristatymo. Berlyne, pavyzdžiui, buvo oro uosto statybos buvo atidėtos trims metams dėl to, kad buvo neįspręstos kai kurios priešgaisvinės apsaugos e, problemos. Taigi viską reikia paukoti vardan saugos. Žinoma, kad kai, kurio, kai kuriems sunkvežimiams sunkvežim, neleista važiuoti tam tikrais tuneliais dėl to, kad, kad jie ne, neužtikrina saugaus eismo. Kur mes nukeliausime tokiu keliu? Įsivaizduokime, kad Įsivaizduokime, ką mes darysime, jei toks didysis sunkvežimis suges kur nors, pavyzdžiui, važiuodamas tiltų. Tai ką mes darysime? Uždarinėsime tiltą? Ir kolegos iš Niderlandų norėčiau paklausti, ar didžiųjų sunkvežimių vairuotojai moka didesnį kelių mokestį. Ir beje, tai yra bendras klausimas apskritai. Jei bus e, leisti naudoti tokius e, e, gigantiškus sunkvežimius, ar jų operatoriai turės mokėti didesnį mokestį už kelių naudojimą. Taigi, mums nereikia šių siaubingai didelių sunkvežimių. Mes negalime leisti, kad uh, už infrastruktūrą mokėtų uh, mokesčių mokėtojai ir kad būtų žlugdomi kiti paslaugų teikėjai. Panas Bilbao Barandika. Mes matėme iš paskutinės Europos dviratininkų asociacijos e, savo pristatymo skaidrės, kad e, tokie didieji sunkvežimiai sukelia kur kas daugiau nelaimingų atsitikimų. Kokia yra situacija Belgijoje beje? Tai būtų labai įdomu sužinoti prieš priimant sprendimą, ar leisti mūsų keliais važinėti tokiems dideliems sunkvežimiams. Prieš kelias savaitės e, man yra e, tekę klausytis diskusijos apie tokius sunkvežimius ir Beje, skaičiai iš tų šalių, kuriuose jau leisi naudoti e, gigantiškus sunkvežimius, gauname kur kas palankesnę informaciją apie juos nei manoma tose šalise, kuriuose kur kas šie sunkvežimiai nėra įteisinti. Gal mums reikėtų neįsijausti, o racionaliai viską vertinti ir pagalvoti, kad gal iš tikrųjų kai ką gal ir reikėtų keisti mūsų infrastruktūroje. Mes žinome, kad kai kuriuose šalise susidurime su ypatingomis problemomis. Uh, Tai yra šalis, kuriuose kurios yra daug tunelių, daug tiltų, tai yra kalnuoti regionai. Taip, iš tikrųjų, ten sunkvežimiai gali sukelti ypatingų sunkumų. Tačiau yra kitų šalių, kuriuose galima važinėti šiais sunkvežimiais be jokių problemų. Tai gal tom dviem šalim reikia numatyti atskirą režimą. Dėkoju. Dabar žodis suteiksiu dviems minutėms ponui Kainreich. Dėkoju Jums už patytus klausimus ir pirmiausia, leiskite atsakyti klausimą apie transporto koridorius. Kai aš kalbu apie sąnaudas, aš turiu galvoje viso tinklo sąnaudas. Mums reikia tranzito koridorių. Austrijai, Austrijai jie yra itin reikalingi. Mes turime kelis labai uh, ilgus tunelius ir ten mums reikės nemažai investuoti tam, kad galima būtų juos pritaikyti ilgiems sunkiasvoriams automobiliams. Šiuo metu tuneliais leidžiama važiuoti sunkvežimėms, kurių apkrova neviršė 40 tonų. Sunkesni sunkvežimiai privalo gauti e, iš ankstinį leidimą. Ta pati tvarka taikoma ir važiuojant e, kai kuriais tiltais. Tokie leidimai yra reikalingi tam, kad galima būtų tinkamai vertinti, ar uh, tiltas atlaikys e, papildomą apkrovą. O jei leisime važinėti ilgesniais, e, sunkias svoriais automobiliais, tuomet mums reikės e, atlikti papildomų darbų. Mūsų ventiliacijos sistemos uh, sistemų galingumas yra 40 MW, o jei sunkvežimiai būtų ilgesni, tuomet mums reikėtų padidinti šių sistemų galingumą iki 50 MW, kitaip mes netitiksime 2004 metų direktyvos. Over 50. Ponas Aret, taip, išgirdau klausimą dėl sunkvežimių, kurių svoris 50 tonų ir 60 tonų. Uh, mūsų struktūros buvo paskaičiuotos sunkvežimiams iki 50 tonų, tačiau jeigu ir 60 tūkstančių tonų sunkvežiminė daro poveikį infrastruktūrai, tai gerai. Tas pats galioja ir Vokietijai, nors dabar ten maksimali sunkvežimio masė uh, yra 40 tūkstančių. Manau, kad e, Vokietijos keliais galėtų važinėti ir 50 tonų sunkvežimiai ir tam neprireiktų didelių investicijų infrastruktūrą. E, Buvo pasakyta, kad Nyderlandai tai galbūt nebūtinai yra pavyzdys visai Europai, bet aš dėl to turiu abejonių. Mes, manau, visi turime panašių poreikių. Ir žinote, kad mūsų šalyje yra labai populiaru važinėti dviračiais. Taigi ypač daug dėmesio skiriame dviratininkų saugumui. Mūsų saugos ekspertai nuolat dirba su konsultantais. Siekiame, kad dviratininkams e, didelis sunkvežimiai nekeltų pavojaus. Ir yra nemažai kelių ruožų, kuriuose dviračių eismas nėra intensyvus. Turiu galvoje teritorijas aplink uostus ir panašiai. Ir dar norėčiau kai ką pridurti. Ilgesnės ir sunkesnės transporto priemonės juk nevažinėja visais keliais. Yra tam tikrų vietovių, kur jų eismas turi būti uždraustas. Ponas Rikė klausė, kodėl šiems sunkvežimėms neleidžiama gabenti pavojingų krovinių. Turbūt todėl, kad pavojingų krovinių negalima gabenti priekabose. Mes esame atlikę apklausas, e, bandėme aiškintis, ar vairuotojai jiems priimtinas ilgesnių transporto priemonių naudojimas ir jie čia nematė problemų. Dėl mokesčių. Jeigu transporto bendrovė investuoja į aplinkai nekenčia, nekenkiančias e, technologijas, tai tada e, ji gali sutaupyti kūro. Ačiū toliau ponas Flygė. Ponas Savana, klausė, ar būtų galima sumažinti infrastruktūros išlaidas geriau paskirstant um, apkrovą ant ašių. Mes Vokietijoje eksperimentavome su 40 tonų sunkvežimiais, taigi perskirščius apkrovą sumažėja vienai ašiai tinkanti, tenkanti apkrova, bet kalbant apie tunelius, juk jų masė neliks, sunkvežimių, ilgesnių sunkvežimių masė didės iki 60 tūkstančių. Taigi, jeigu yra naudojama labai dideli sunkvežimiai, jų masė yra 60 tonų. Švedijoje dabar yra eksperimentuojama ir su 90 tonų sunkvežimiais. Dėl įvairių rušio transporto. Reikia statyti mišraus vežimo terminalus, kurie būtų pritaikyti įvairioms transporto rušims. Ir manau, kad būtų geriau e, statyti tokius terminalus, užuot leidus pinigus e, stovėjimo aikštelėms skirtoms didiesiems sunkvežimiams. Mes jau ne kartą kalbėjome, apie transporto, privačių transporto bendrovių įsipareigojimus. Manau, kad nukentėtų visos investicijos, jeigu staiga pakeistume mm, sunkvežimių matmenis. O kalbant apie Skandinaviją, skan... turiu pasakyti, kad ne viena geležinkelio transporto bendrovė Europoje nepasisako už didžiųjų sunkvežimių naudojimą. Pone Maisner klausė, kaip būtų galima susitvarkyti su padidėjusiu transporto intensyvumu. Mm, turiu pasakyti, kad transporto intensyvumas sumažėjo nuo 2004 iki 2011 metų ir nemanau, kad ateityje mm, tas intensyvumas labai smarkiai padidėtų. Ponas Wolfgrove. Atsakydamas į klausimą apie platesnės ašis, manau, kad e, jeigu paplatėtų ašis, tai manevringumas dar labiau nukentėtų ir ypač tai būtų pavojinga apgyvendintose vietovėse. E, jeigu būtų pritaikoma infrastruktūra greitkeliuose didiesiems sunkvežimiams, tai būtų palanku didiesiems sunkvežimiams, tačiau e, juk nemažai transporto mazgų yra prie e, tankiai apgyvenintų teritorijų ir tiems sunkvežimiams bet kuriuo atveju teks važiuoti per apgyvenintas teritorijas. Ir Čia mes nekalbame apie jokius apribojimus ar, ar leidimus. E, ir yra numatoma leisti tokiems didiems, dideliems sunkvežimėms važiuoti per sieną. Anksčiau toks transportas būdavo draudžiamas ir jeigu šis pasiūlymas bus priimtas, tai manau, kad vėliau dar labiau suaktyvės lobistai ir reikalaus, kad būtų sunkvežimėms leidžiama važinėti ir daugiau. Taigi susidursime su dar intensyvesniu lobizmu. Ir turiu pasakyti, kad logistikos pramonėje maždaug pusę tokių sunkvežimių tenka iškrauti ir manau, kad mums reikėtų e, geriau spręsti logistikos problemas prieš mm, sutikiant e, leidimą naudoti didesnės transporto priemonės. Kalbant apie aerodinaminės savybės, manau tikrai dabar turime puikių galimybių patobulinti e, sunkvežimių priekius, taip pat spręsti ir aklųjų zonų problemą. Tos aklosios zonos atsiranda ir priekyje, ir šonuose. Ir jeigu mes keičiame ilgį, tai atsiranda dar daugiau tų mm, aklųjų zonų. Ačiū, dėkoju visiems e, pranešėjams ir dabar e, ponas Leitfrid, mūsų pranešėjas, pateiks baigiamasias išvadas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau gauti atsakymą raštu ir dėl Belgijos atveju. Taip, aš kalbėjau apie dabar naudojamus sunkvežimius, o ne ilgesnius sunkvežimius. Kiek suprantu, Belgija numato atlikti bandymus su ilgesniais sunkvežimiais, bet neužmirškime, kad 403 procentai dviratininkų e, žūstančio avarijose būtent žūsta avarijose, kuriuose dalyvauja sunkvežimiai. Pone Lightfried, kalbėkite kaip, taip trumpai, kaip tik norite. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi šią diskusiją, dėkoju pranešėjams, manau, kad diskusija buvo naudinga mums visiems, ji padės mums toliau dirbant su šiuo dosie. Daugiau ką neturiu pridurti. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, abiejų diskusijų dalių dalyviams, noriu padėkoti ir komisijai už indėlį į diskusiją. Norėčiau dabar jūs šiek tiek sudrausminti. Kitų klausimų nėra. Nariams norėčiau priminti, kad kitas posėdis vyks Briuselėje pirmadienį rugsėjo 13 dieną, sako e, pirmininkas 15 valandą. Dėk, pirmininkas dėkoja vertiems, posėdis baigtas.